Bon après-midi, collègues. Bon après-midi, Madame Georgieva. Labadiena, kolegos. Labadiena, ponia Georgieva. Sveiki atvykę į Europos parlamentą, į vystimosi komitetą. Visi žinome, kad šio mūsų posėdžio tikslas išklausyti ponios Georgievos, tam, kad galėtumėme nuspręsti, ar ji tinka eiti komisarės atsakingos už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarnę pagalbą ir krizių valdymą pareigas. Tai yra tas portfelis, kurį paskyrė pirmininkas Baroso būtent poniai Georgievai. Na ir laikantis e, komisarų skirimo tvarkos, parlamentas vertina paskirtai komisarą pagal jo kompetenciją, pagal e, nepriklausomybę. Taip pat turi vertinti žinias, išmanimą, bendravimo įgūdžius. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad prieš klausimą paskirtoji komisarė raštu atsakė į pateiktus klausimus. Ir jos atsakymai yra visiems išdalinti. Prieš padedant darbą norėčiau trumpai Jums priminti, kaip bus vedami šiandienos klausimai. Pirmiausia, trumpai prisistatys politinės frakcijos, pristatys uh, jų savo prioritetus, kalbant apie vystamą į bendradarbiavimą ir humanitarnę pagalbą. Po to paskirtoji komisarė bus pakviesta tarti savo įžanginį žodį, kuriam nebus skiriama daugiau nei 10 minučių. Na ir po to, po to įžanginio žodžio bus užduodami klausimai. Pirmiausia, klausimus užduos kiekvienos politinės frakcijos atstovai. Na ir klausimai bus e, rengiami taip, kad 45 e, sekundės skiriamos klausimui užduoti, minutė 45 yra skiriamos atsakymui, po to 30 sekundžių dar yra galima skirti papildomam klausimui, na ir jeigu papildomas klausimas buvo užduotas, tuomet skiriama laiko komisarė atsakyti. Griežtai skiriamos tik tai 45 sekundės klausimui užduoti. Kuo trumpesnis klausimas, tuo daugiau laiko paskaitoje komisarė turės atsakyti. Dabar dėl papildomų klausimų. Papildomi klausimai turi būti konkrečiai susiję su komisarės atsakymu. Negalima per papildomą klausimą kelti kažkokios kitos temos. Na ir šių klausimų metu aš pasilieku savo teisę ne neleisti užduoti papildomo klausimo, jeigu ji netitinka mano matytų kriterijų. Taip pat dvi trumpos e, spontaniškų pasisakymų sesijos. Koordinatoriai nusprendė skirti laiko tiems spontaniškiams pasisakymams, klausimams. Parlamentaram bus skirta 15-20 sekundžių užduoti klausimą ir raginsiu paskirtąją kandidatę į komisarės atsakyti taip pat labai trumpai. Aišku, prioritetas bus skiriamas tikriesiems nariams ir pakaitiniams vystimosi komiteto nariams. Mes taip pat numatėme galimybę paskui komisariai patikslinti ar plačiau paaiškinti savo atsakymus į parlamentarų klausimus, į kuriuos galbūt įgalvoja, kad nebuvo atsakyta e, išsamei e, jeigu taip pat frakcijų atstovai to pageidautų. Taip pat noriu pasakyti, kad užsienio reikalų komiteto nariai dalyvauja šiame posėdėje ir aplinkos apsaugos komiteto norėčiau sveikinu šiame posėdėje. Po to dar um, paskirtai kandidatėjai suteiksime galimybę um, tarti baigiamai žodį. Prašysiu visų kalbėti labai trumpai, kadangi turime vertimą, galima kalbėti savo gimtosiomis kalbomis. Aišku, kad pasisakantieji turi atsižvelgti į tai, kad e, yra vertimas, todėl e, prašau kalbėti neskubant mūsų klausimai yra transliuojami per parlamento interneto svetainę, taip pat toje svetainėje bus saugomas ir įrašas. Taigi dabar pradedame mūsų klausimus ir visų pirma suteiksiu žodį ponui Kačmarekui EPP frakcijos vardu, kadangi pradedame frakcijų pasisakymus. Pani komisarz, szanowni państwo. Ačiū pirmininkė, gerbiamoji paskirtoji e, kandidatė į komisarės. Mes labai džiaugiamės šią galimybę aptarti e, mūsų komitetui itin svarbius klausimus. Lisabono sutartyje e, humanitarinė pagalba pirmą kartą pripažinta kaip viena iš ES išorės politikos sričių. Taigi pirmą kartą mes turėsime ir komisijos narį atsakingą už humanitarinę pagalbą atskiro posto sukūrimas yra aišku signalas, kurį ES ir ponas Varoso nori pasiūsti, parodydami, kad humanitarinę pagalbą vertiname labai rimtai ir norime sustiprinti ES vaidmenį tarptautinėje arenoje. Tai yra žingsnis gera linkme. ES yra viena iš svarbiausių humanitarinės pagalbos teikėjų pasaulyje. Taigi reikia sutelkti dėmesį į koordinavimą, nuoseklumą, papildomumą. Taip pat reikia pasiruošti iššūkiams, naujiems iššūkiams, kurie iškils humanitarės pagalbos teikimui. Šie iššūkiai yra itin sudėtingi kaip mes jau matėme e, iš įvykių Haityje, pavyzdžiui. Vienas iš svarbiausių iššūkių, aišku, neutralus ir veiksmingas pagalbos teikimas. Aišku, kad realybėje viskas atrodo daug sudėtingiau, labiau miglotai. Mes dažnai kalbame apie tragiškas aplinkybės, tragiškas kas humanitarnės pagalbos teikėjų e, mirtis, taigi apie tai taip pat turime galvoti. Mm. Ponas Berman. Du SMD. SRD frakcijos vardu. No. Humanitarian... Gerbiamą paskirtoji kandidatė į komisarės. Humanitarinė pagalba, kaip jūs žinote, yra nuolatinė kova. Kova tarp realpolitik mm, tai yra didžiųjų valstybių strateginiai, pramoniniai interesai ir taip pat a, poreikiai netokių galingų a, vyrų, moterų ir vaikų, tai yra tų, kurie šiandien yra pirmosios konfliktų aukos, ypač moteris ir vaikai. Taigi pagalba turi padėti tiems, kurie kenčia. A, tačiau iškyla rizika, kad nauji, naujoms humanitariniams prekiams ar gerybėms atkeliavus už šalis pateks į ciklą, kad ta, tos nelaimės vis kartosis ir kartosis. Dažnai humanitarnės pagalbos nuostos turi būti paisomos ministrų, kurie nelabai to nori paisyti. Haityje. Ha mes matome gaivalinės nelaimės kad, e, padarinius, tačiau yra ir žmogiškosios katastrofos, pavyzdžiui, Darfūras, kur viskas yra visiškai kitaip, mes matome, kokias baisybės žmogus gali padaryti kitam žmogui, kokiomis priemonėmis mes galime įsikišti. Tikrai e, aukos prašo ne kuklumo iš mūsų pusės. Prisiminkime potvinius Birmoje ar kitus įvykius. Aš labai tikiuosi, kad humanitarinius principus įtvirtinsite visame pasaulyje, parodotame, kad Europai kiekvienas žmogus yra svarbus. Mes norime išgirsti jūsų nuomonės um, apie tos iššūkius, su kuriais susidurs humanitarinė pagalba ir kaip jūs stengsite suteikti greitą ir uh, reikalingą pagalbą iš ES. Panas Görens, Alde vardu. Ačiū pirmininkė, gerbiama kandidatė. Mm, dabar tarptautinė bendruomenė turi duoti atsakymą į situaciją Haityje. Jūsų klausimai vyksta kaip tik šiuo metu. Kaip mūsų patirtis rodo, jūs greičiausiai būsite komisarė, kuri turbūt mažiausiai laiko turėsite paruošti atsakymus į, į visus klausimus, taip pat ir dėl humanitarnės pagalbos jūs turite labai mažai laiko pasiruošti. Trečias dalykas - 27 valstybės narės. Ir visi komisarai komisijoje taip pat bus vertinami pagal tai, ką jie darys, bet jūs taip pat bus vert, busite vertinama ir pagal tai, um, kas yra galbūt užmiršta, kas yra. Um, tie užmirštieji konfliktai, kaip jūs elgsitės tų konfliktų atveju. Jūsų atsakas tuo atveju bus labai svarbus. Taip pat jūs dar turėsite parlamentą prieš akis, kuris visuomet norės su jumis palaikyti dialogą. Taip pat ir įgyvenant Lisabonos nuostatas, pagal kurias jūs um, ir privalėsite koordinuoti humanitarinių, uh, humanitarinių veiksmų įgyvendinimą atsižvelgiant į tuos didžiulius iššūkius, kurie mūsų laukia. La parole est à Catherine Gress. Katrin Gres, žaliųjų vardu. Euh, Madame Žoržieva. Euh, Pone Žoržieva, jūsų ryštas, jūsų kompetencija ir jūsų uh, rašytiniai atsakymai tikrai mūsų frakciją labai padrasina. Tai tikriausiai jūs nenustebino, kad mūsų frakcijos prioritetai yra tas atsakas, kurį galime suteikti uh, kovodami su klimato kaita. Aišku, ne visos katastrofos yra susijusios su klimato kaita, kaip mes matėme Haityje, tačiau daug kas yra su to susiję. Tai yra ir sausros, ir uraganai, ir audros, kurių bus vis daugiau ir vis daugiau toliau. Jūs, kaip ir mes puikiai žinote, kad e, humanitarnė pagalba jūsų sritis yra labai susijusi su kita daug platesnė politika, kuri taip pat turi būti įgyventa šioje srityje. Taigi aš noriu paklausti, kokie būtų jūsų, būtų jūsų konkretus pasiūlymai dėl to, kaip būtų galima užkirsti kelią e, katastrofams susijusiams su klimato kaita ir ką jūs ketinate padaryti ryšiuose su savo kitais kolegomis komisarais, e, kad, padarė, kad to pasiektume. Taip pat mes nuolat norime paklausti dėl naujo postų paskirstimo, tai to, dėl to, kaip yra paskirtos dabar funkcijos, ypač kalbant apie jūsų sritį. E Ponas Dyba. Ačiū, ponė pirmininkė, paskirtoji komisarė. Jūs atvykote į šios klausimus, turėdama didžiulę patirtį pasaulio bankė ir kitur, e, tose srityse, kurie šiandien aptarsime. Humanitarinė pagalba yra susijusi su humanitariniais veiksmais atsakomybę apsaugoti, apginti. Tai yra viena mūsų svarbiausių kaip žmonių e, atsakomybė. Dažnai ta atsakomybė vertinama kaip kišimasis į nacionalinį suverenitetą. Tačiau aps, ap, tą bandymą apsaugoti galime vertinti ir kaip suverenumo sustiprinimą, galimybę valstybė geriau apginti savo piliečius. Ar sutiktumėte su tuo, kad Mūsų kešimasis tokiose vietose kaip Darfūras leidžia padėti toms valstybėms, tų valstybių vyriausybėms kurti gebėjimus ir atlikti tuos darbus, kuriuos privalo atlikti, bet nesugeba. Dėl to tai yra labai svarbus mūsų darbo ateityje, humanitarnės pagalbos rytyje elementas. Taipogi aš manau, kad ES turi labai suvaidinti reikšmingą vaidmenį šioje srityje, kadangi tai yra ta politika, kuri yra grindžiama žmonių gyvybių saugojimu, išsaugojimu, daugelio tūkstančių, milijonų darbo vietų išsaugojimu ir galimybių išgyventi ir sukurti savo geresnį gyvenimą postkonfliktinėse zonose. Taigi tai yra labai svarbi atsakomybė ir aš norėčiau išklausyti jūsų nuomonės šiuo klausimu. Dėkoju. Pone Cimer, guoja e frakcijos vardu. Um, Labai ačiū. Aš sėdžiu šitame salės kampe. Aš taip pat norėčiau išreikšti viltį, kad naujasis komisaro portfelis susijęs su humanitarinė pagalba bus susijęs ir su vystimosi politika. Tikiuosi, kad daug dėmesio bus skiriama ir katastrofų prevencijai. Taigi aš norėčiau jūsų paprašyti, paaiškinti, kaip jūs vertinate idėjas teikti nukentėjusiems nuo katastrofų pagalbos fondą jeigu šalis patirtų katastrofą, tai jos galėtų kreiptis į tokį fondą prašydamos pagalbos, jeigu jos nepatenkinta dabartinė EBF kriterijų. Taip pat norėčiau pateikti klausimą dėl infrastruktūrų. Uh, kas bus daroma bendradarbiaujant su AKR valstybėmis, kitomis šalimis, e, kas bus daroma, norint geriau aprūpinti to regiono šalis vandeniu. Ačiū. Mario Borgesio, EFT. Ponas Mario Borgesio, EFT frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Paskirtoji komisarė savo atsakymuose raštu į e, užduot, parlamento užduotus klausimus, mano manimu, išvengė to atsakymo, kurio mes iš jo tikėjomės ir kurį tikiuosi jį dar pasakys klausimų metu. Kaip jūs vertinate ES darbą iškart po Haičio tragedijos? keletą dienų, jeigu ne savaičių, buvo visiška juoda skylė pasaulyje. Ir dėja, tie kišimosi darbai, tos pastangos, bandymas pagelbėti buvo iš tiesų labai kaip ir didelio masto, bet chaotiškas ir tai nedavė jokių rezultatų. Taigi, koks tikslas mėtyti maisto paketus iš, iš lėktuvų, kai tai visiškai nėra logiška. Tuos paketus, maisto paketus, žinoma, pagrieps tie, kurie yra stipriausi, o nesilpniausiai. Silpniausiems neteks to maisto. Na ir konkrečiai gal galėtumėte mums pasakyti štai kokiu klausimu. Ar nemanote, kad reiktų skaidriau pristatyti tokios veiklos, taip pat nevyriausybinio organizacijų darbo kaštus, nes Haitija Panašu, kad nevyriausybinės organizacijos tiesiog bando savo logotipus prastumti visuose televizijos kanaluose. Ta jos daro efektyviausiai. Na ir taip pat karinės, karinių struktūrų vaidmuo e, humanitarnės pagalbos rytyje. Pirmininkė, paskirtoji komisarė dabar kalbės, tar savo įžanginį žodį, jai skiriama 10 minučių. Prašau ponė pirmininkė, ponė pranešėjau, gerbiami parlamentarai, ponios ir ponai. Man tenka didžiulė garbė, privilegija šiandien kreiptis į Jūs kaip e, paskirtąją į komisarį atsakingai už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir re, reakciją krizių metu. Tai aišku yra ir didžiulė atsakomybė. E, tiems, kuriems pagalbos reikia labiausiai visame pasaulyje, tai yra pats svarbiausias komisijos portfelis. Mūsų sąjunga, skirdama šią pareigybę, pripažįsta labai ne, ne, ne, nesėkmingą tendenciją, būtent gaivalinių ir žmogaus sukeltų katastrofų skaičius pasaulyje smarkiai auga. Labai svarbu humanitarnę pagalbą ir civilinės saugos veiksmus apvienyti, nes tai yra susiję dalykai ir pastebėjau, kad daugiau nei 90 procentų mūsų piliečių nori, kad ES greičiau ir efektyviau sureaguotų ištikus katastrofoms visame pasaulyje. Kaip kalbėtoje jau e, minėjo, susidurėme su didžiulė krize, kuri dėja e, pareikalavo 150 tūkstančių gyvybių Haityje ir žodžiais mes tikrai negalime išsakyti tos širdgėlos tų, kurie nukentėjo šioje krizėje, šioje, šiame žemės debėjime. Na, e, prieš e, žemės debėjimą Haiti susidurė su įvairiomis struktūrinėmis problemomis ir taip pat 8 metų uraganu. Ir dabar Haičiui tenka viską pradėti nuo nulio, tačiau vienam jam jaustis nereikia. Jeigu būsiu paskirta eiti šias pareigas, aš iškart pabandysiu pasirūpinti, kad mes, europiečiai, pasiūlysime Haičiui tai, ką galime pasiūlyti geriausia. Aš klausiau e, komisijos atstovų pasisakymų ir man tikrai stebėjau tą visą situaciją ir man padarė didžiulį įspūdį mūsų veiksmai, nes pačią pirmąją dieną e, Europos komisija 3 milijonus eurų skyrė ir jau matėme personalo darbuotojų Haityje. Antrąją dieną humanitariniai partneriai ir civilinės saugos darbuotojai pasirūpino, kad daug e, Haičio žmonių jau gautų, gautų prieigą prie geriamojo vandens. Ir 25 Europos valstybės teikė paramą ir viskas buvo koordinuojama per civilinės apsaugos monitoringo informacijos centrą. Na ir jungtinių e, tautų vaidmuo ir, aišku, dėja atsakingas asmuo žuvo toje katastrofoje. Taigi pirmosios dienos nebuvo lengvos, bet Europa tikrai parodė e, didelį dosnumą ir 500 milijonų eurų skyrė e, pagalbai nukentėjusiesiems ir taip pat pagalbai ilgalaikiam šalies atkūrimui, atstatymui. Taip pat labai svarbu, kad daug žmonių privačiai skyrė lėšas Haičio žmonėms ir tai parodė didžiulį solidarumą Europoje. Dabar tenka susidurti su dviem prioritetiniais uždaviniais. Pirmiausiai, ryštingai veikti tam, kad būtų iškart suteikiama pagalba nukentėjusiesiems, maistas, e, prieglopstis, sveikatos priežiūros paslaugos. Taip pat antras uždavinys - pradėti atkūrimą, ilgalaikę, ilgalaikę plėtrą, vystymą šalyje. Ir aišku, mūsų sėkmė Per ilgesnę perspektyvą daug priklausys nuo to, kiek Haičio vyriausybė sugebės vadovauti šiems veiksmams ir prisimti atsakomybę. Na ir dėl šios priežasties mes skiriame 100 milijonų eurų nehumanitariniai pagalbai. Pirmiausia, tam, kad būtų atkurtos vyriausybinės funkcijos ir tarnybos. Kitą savaitę komisija dalyvaus tarptautinėje misijoje į Haitį, kur bus įvertinti poreikiai ir bus pradėtas mūsų kolektyvinis darbas. Na, kas bus po haičio. Svarbu pripažinti ir kitus dalykus, e, kurie visiems mums šiandieną rūpi. Ką mes galime padaryti tam, kad greičiau, vieningiau, matomiau e, elgtumėmės ir sureaguotumėme, kai mūsų ištiks kita nelaimė. Ir aš labai džiaugiuosi, kad kitą savaitę ES e, reakcijos gaivalinių nelaimių atveju gebėjimai bus įtraukti į neoficialią tarybos darbo tvarkę. Aš tikrai labai atidžiai seksiu tarybos diskusijas ir sieksiu išklausyti ir parlamento 2006 metų pranešimo rezultatus, kur yra paliečiami įvairūs klausimai, bet ne, ne visi, e, kalbant ir apie pagrindinį tą struktūrinės reakcijos klausimą. Ir taip pat e, na, Barnie ataskaitą atidžiai perskaitysiu ir um, tikiuosi, kad aptarsiu šiuos klausimus su šiuo komitetu, ko galima anksčiau, jeigu mano kandidatūra bus patvirtinta. Gerbiami parlamentarai, puikiai suvokiame, kad yra labai daug tokių vietų kaip Haitis, kur uraganas ar potvinis ar koks tai konfliktas gali pareikalauti daug žmonių gyvybių ir įstumti milijonus, ypatingai moteris ir, ir vaikus, į visišką skurdą. Ir ar tai būtų potvinis Bangladeše, ar tai būtų konfliktas Sudane, rezultatas yra visuomet toks pats. Žmonės kenčia. Kasmet 300 milijonų žmonių nukenčia nuo gaivalinių nelaimių arba žmogaus sukeltų nelaimių ir 42 milijonai žmonių netenka stogo virš galvos ir bėga į kitas valstybės, į, kitas, į kitus regionus savo šalyje. Ir panašu, kad tie skaičiai auks ateityje dėl klimato kaitos, dėl skubios urbanizacijos, dėl to, kad valstybės yra labai pažeidžiamos. Na ir šiandieną aš įsipareigoju, jeigu mano kandidatūra bus patvirtinta, kalbėti labai aiškiai ir griežtai pasisakyti už tuos, kuriems reikalinga skubi pagalba. Aš propaguosiu ir skatinsiu, skatinsiu tuos prioritetus, kuriuos mes patvirtinome Europos konsensuse dėl humanitarnės pagalbos, dėl veiksmingesnės pagalbos, geresnės reakcijos, e, didesnio koordinavimo ir geresnio koordinavimo tarp karinės ir civilinės, e, karinių ir civilinių struktūrų. Na ir aš kovosiu už tai, kad būtų laikomasi tarptautinio humanitarinio, tarptautinės humanitarinės teisės ir pasisakysiu griežtai, kuomet yra nužudomi humanitariniai darbuotojai, kada yra išnaudojami kaliniai ir kuomet klesti e, seksualinis smurtas. Ir aš darysiu viską, kad būtų mažinama rizika ir kad būtų kovojama su klimato kaita. Aš įgyvendinsiu Lisabono sutarties įsipareigojimus įkurti Europos savanorišką humanitarnį korpusą, tam, kad būtų sukurta tam tikra platforma mūsų europinėms vertybėms propaguoti. Na ir galiausiai aš įsipareigosiu dirbti su kolegomis komisarais tam, kad mūsų ištekliai būtų naudojami veiksmingai, kad būtų gerinamas mūsų veiksmų koordinavimas ir tam, kad mūsų piliečiai, Europos piliečiai būt, didžiuotųsi mūsų humanitarnės pagalbos veiksmais. Ir aš tikiuosi, kad e, to pasiekėme per pirmasias Haičio nelaimės dienas. Gyvename laikotarpyje, kai poreikiai smarkiai auga ES ir bendrai kalbant e, viso pasaulio mastu. Ir dėl to, kad biudžetas tampa vis e, siauresnis, reikia labiau derinti veiksmus su valstybėmis narėmis, kitais partneriais, tas e, veiksmų koordinavimas yra labai svarbus. Ir komisijoje bendradabiavimas su baronienė Ashton ir komisaru Pibelts leistų man iš tiesų geriau pasiekti bendrų mūsų tikslų. Aš taip pat artimai bendradarbiausiu su tais komisarais, kurie yra ypatingai atsakingi už vidaus reikalus e, krizių valdymo srityje. Gerbiami parlamentarai, štai ką pabaigai norėčiau pasakyti. Daug dirbau e, vystamo bendradarbiavimo srityje ir aš išmokau vieną labai aiškę paprastą pamoką. Vienas žmogus niekuomet nepasieks sėkmingų rezultatų, tik dirbdami kartu mes kažko pasieksime. Ir būtent vedama tokios minties aš šiandieną ir atvykau į šiuos klausimus. Ir jeigu mano kandidatūra bus patvirtinta, aš atvyksiu nuolatos į jūsų komitetą ir prašysiu jūsų nuomonės ir pagalbos. Ačiū. Nous avons maintenant notre première séance de Dabar pirmas spontaniškų klausimų etapas. Čia kalbėsime apie humanitarinį atotrukį ar deficitą. Tai yra tai, kad reikia derinti skirtingų postų funkcijas, tai yra humanitarnės pagalbos, vystimosi ir kitu, kitas užsienio politikos rytis. Tai komisija, tai yra tas ryšys turi būti tarp vystimosi, humanitarnės pagalbos. Tai dabar klausimai bus užduodami šią temą. Ponas Viseks Excel. Muchas gracias, eh, señora Gergieva. Hay una parte importante. Labai ačiū. Pane Georgieva. Kai kurios tautos turėjo palikti savo namus Saharos regione. Ar jūs ketinate kažkaip tai tiem žmonėms padėti? Ačiū. Komisijos eko generalinis direktoratas daro viską, kad nebūtų pamiršta ši krizė, kuri užsitęsia. Mes suprantame, kad to regiono gyventojai kenčia jau kurį laiką dėl labai sudėtingų ekologinių sąlygų. Na ir svarbu jų nepamiršti. Svarbu užtikrinti, kad mes nuolat atsižvelgiame į jų poreikius ir teikiame pagalbą. Be abejo, Eidama savo pareigas, aš tam skirsiu daug dėmesio. Aš tikrai manau, kad labai prasminga turėti tam tikrų biudžetinių eilučių pamirštoms humanitariniams krizėms. Taigi aš tęsiu veiklą šioje srityje. Ačiū toliau, ponė Gomes. Sudane pirmieji ES humanitarinės pagalbos gavėjai E, vienas iš tų pagalbos gavėjų taps prezidentu. Panaši situacija ir kai kuriuose kitose regionuose. Aš norėčiau pasiteirauti, ką jūs ketinate daryti, kad būtų išlaikomas humanitarnės pagalbos tiekimo nuoseklumas. Dabar atsakys pane komisarė, prašom. Na, kalbant apie humanitarinę pagalbą, tai jos pagrindas yra neutralumas. Mes turime daryti, kad viską, kad gautų pagalbą tie, kurie kenčia, nors jų kalties dėl to nėra jokios. Mes turime instrumentų, kuriais galime daryti spaudimą vyriausybei. Ko gero visi žinote, kad Sudanui net tiekiama humanitarinė pagalba. Mes nesame sudarę kotonių susitarimo su Sudanu dėl rimtų priežasčių. Na, bet jeigu kalbame apie gaivalinių nelaimių arba karo aukas, tai mes turime būti politiškai neutralus. Mes turime daryti viską, kad humanitarinė pagal, pagalba nepiktnaudžiautų žmonės esantis valdžioje, dėl to mes dažnai bendradarbiaujame su vietinėmis organizacijomis. Madame Kretu. Pane Kretu, ačiū pirmininkė, aš norėčiau Jums padėkoti už tai, kad Jūs tiek daug dėmesio skiriate situacijai Haityje. Jūsų mandatas prasideda tada, kai Haityje yra tokia sudėtinga situacija. Ir aš norėčiau jūsų pasiteirauti, kaip jūs derinsite humanitarinę pagalbą su pagalba vystimuisi ir kaip jūs skatinate bendradarbiauti su kitais e, komisarais. Labai ačiū. Tai iš ties yra labai svarbus klausimas. Vakar aš pirmą kartą susitikau su paskirtoju komisaru vystimosi klausimais ir būtent su juo mes ir tarėmės, ką reikėtų daryti, kad veiksmai Haitėje būtų nuoseklus. Mes tikimės, mes manome, kad kurį laiką reikės humanitarinės pagalbos Haitėje. Tačiau tuo pat metu mes turime padėti haičiui atsitiesti. Kai susiklosto tokia situacija kaip haitė, mes visą laiką turime pasirinkti tarp spartaus ir nuseklaus pagalbos tiekimo. Reikia teikti skubę pagalbą, tačiau siekiant užtikrinti nuseklų vystimąsi reikia bendradarbiauti ir su kompetitingomis institucijomis. Aš manau, kad mes turėjome išmokti labai svarbę pamoką, kai įvyko tsunamio katastrofa. Na, o dabar žodis teikiamas ponui Arsenis. Dažniausiai nelaimės vyksta besivystančiose šalise. Besivystančiose šalise susidurėme su tokiamis problemomis kaip miškų nikimas ir panašios problemos. Ką jūs skatinate daryti, spręsdama tokias problemas? Labai ačiū už jūsų klausimą. Aš kuo puikiausiai esu susipažinus su šiomis iniciatyvomis, kai dirbau Pasaulio banke. Uh, susidūriau ir su miškų naikinimo problema. šis, ši problema nepatenka į mano kaip komisarės portfelį, už tai atsakingas vystimas reikalų komisaras. ir galiu pasakyti, kad aš atsižvelgsiu ir į ekologinį nuoseklumą ir taip pat daug dėmesio skirsiu ir kovai su miškų naikinimu. Atleiskite, jeigu vėl pasisakiau per nelik ilgai. Pane Veslin, paskutinė šiame klausimų raunde. Ačiū. Noriu pastirauti, kaip jūs, komisarė, dirbsite, kad užtikrintumėt, jog politika būtų koordinuota ir nusekli vystimosi srityje. Aš kalbėčiau apie žuvininkystės ir priekybos susitarimus. Turime čia taip pat įtraukti ir vystomai elementą. Paskirtoja kandidatė komisarės. Well, I, I... Vėlgi, tai nėra klausimas, kuris pateks į mano. Uh, kompetencijų ratą, tačiau labai džiaugiuosi, kad pirmininkas Baroso paragino visus komisarus dirbti e, kartu iš vien, kaip vienai kolegijai. Ir todėl aš stengsiuos irgi tą aspektą įtraukti, kad būtų galima būtent galvoti apie, ta, apie tas nelaimės susijusias su gaivalėmis nelaimėmis, su visa ta politika, kurią mes įgyvendame vystimosi srityje, su visu tuo, ką mes padarome, kas gali būti susijęta su nelaimių e, kilimu. Aš stengsiuosi, kad mes tikrai dirbtumėm kaip viena komanda. Uh, ir savo visą profesinį patyrimą, taip pat ir savo visus įsitikinimus stengsiuos įlieti į bendrą darbą ir būtent į tą bendradarbiavimo tarp komisarų aspektą taip pat. Dabar pirmasis klausimų atsakymų raundas. 45 sekundės klausimui, pusantros minutės atsakymui skiriama Gay Mitchell pirmasis. Ačiū pirmininkė, paskirtoji kandidatė komisarės. Labai džiaugiausi, kai išgirdau tai, kad jūs norite, kad Europos piliečiai būtų um, tikrai jaustų pasididžiavimą tuo, kad Europa yra pagrindinė pagalbos teikėja. Pažiūrėkime į Haitį. Ten matome amerikiečius, ten matome po to prancūzus, belgus. Uh, tačiau mes nematome realiai Europos Sąjungos ten. Gal reikėtų kažkokiu tai viešųjų ryšių, um, veiklos vėliavos, gal kažkur turėtų plėdėsuoti, bet ne tai svarbiausia. Svarbiausia iniciatyva, kad Europos Sąjungos piliečiai jaustų pasididžiavimą, kad matytų Europos Sąjungos vėliavą ten, kur yra teikiama mūsų pagalba. Ką Jūs padarysite tuo klausimu? Visų pirma, noriu pasakyti, kad Europos piliečiai gali ir turi didžiuotis tuo, ką jie daro. ES teikia 60 procentų um, vystomosios pagalbos um, didelį. Ir humanitarnės pagalbos. Aš manau, kad mes tikrai galvojame apie ateitį. Ir kai pažiūrėjau, į, kai analizavau ar Barnie pranešimą, ten yra labai gerų pasiūlymų, kaip gerinti koordinavimą. Ir Aš tada paklausiau busimų tikiuosi kolegų, kaip taip yra, kad nieko nepadaryta šiais klausimais. Jie sako todėl, kad valstybės yra skirtingos, dėl to, kad jos skirtingai žiūri į tą koordinavimo aspektą. Be to mes turime subsidarumo principą. Taigi komisija neturėtų daryti to, ką valstybės narės gali padaryti pačios ir taip toliau. Tačiau, žinodami tai, ką mes žinome, kad Dabar, pavyzdžiui, potviniai vyks vis dažniau ir dažniau, galbūt ne kartą į šimtą metų dar dažniau. Taigi mums reikia nuoseklesnio labiau integruoto požiūrio, kai aš sakau labiau centralizuoto, visi labai e, kratosi to gerai, labiau struktūrizuoto požiūrio, kad būtų galima išiškinti trūkumus ir juos užpildyti, tas spragas užpildyti. Būtų smagu, kad pavyzdžiui, Aišku, mums bulgarams lengva, nes mes esam maža valstybė, mes tik įstojom, mes labai džiaugiamės dalyvauti vis, kad galime dalyvauti visur ir štai aš čia atėjau, štai žiūrėkite ant uh, Europos vėliava visur. Aš manau, kad mes turime įtikinti ir kitas valstybės, kad iš tikrųjų prasminga yra tai daryti ir kad mes kartu galime padaryti daugiau ir kaip, gal, reikia galvoti, kaip mes užtikrinsime konsensusą, kad mūsų e, veiksmai būtų vieningi, o ne išbarstyti, į, pavyzdžiui, kaip kad Haityje. Ačiū pirmininkė. Na, yra pasiūlymų dėl kovinių grupių ir mano nuomonė yra tokia, kad nors tikslai geri, ne viskas yra gerai vis tik tai padaryta. Ar jūs galvojate, ar būtų galima kažką tai tokio suformuoti kažkokias grupės, kurios galėtų po ES vėliavą, um, kurie dirbtų, kad ES piliečiai matytų, kad iš tikrųjų yra padaryta tai, už ką jie moka? Būtent e, dėl tokio klausimo aš manau, kad labai naudinga, jog turime um, baroninę Aštan ir kitus komisarus susijusius su Relex. Uh, nes reikia galvoti ne vien tik tai apie humanitarnę pagalbą, reikia matyti daug plačiau. Jeigu galvojame apie humanitarnę pagalbą, aišku, kad karinių padalinių panaudojimas jau yra tik tai paskutinis variantas. Tačiau, kai galvojame apie daug platesnę, apie daug platesnį vaizdą, pavyzdžiui, tokio masto nelaimę kaip Haityje, tai reikia tikrai daug įvairesnių įgūdžių, kuriuos, kuriuos ne visuomet galbūt turi vien tik tai humanitarnės pagalbos teikėjai. Ponas Berman. Pone paskirtoji komisarė. Nenuseklus portfelių padalymas išorės santykių srityje apsunkins galimybę Europai kalbėti, kalbėti vieningų balsų, kaip yra patvirtinta Lisabono sutartyje. Vystomojo bendradarbiavimo priemonės, kurias valdo baronienė Ashton ir Europos vystimosi fondas, kurį valdo ponas Pibalks. Na, tai yra didžiulis nenuoseklumas ir aš tikiuosi, kad pirmininkas Barosas susigaudys laiku ir abi priemonės paves tvarkyti vienam komisarui. Vienai, komi, vienam komisarui, o vyriausioji galiotinė galės tiesiog numatyti strateginius tikslus. Ir kaip jūs matote save, savo darbą e, su tais kolegomis. Mano atveju, pagal man tenkančias pareigas, aš čia randu nemažai vidinės logikos, kadangi suteikiu balsą tiems, kurie to balso neturi. Ir aš manau, kad tai yra naudinga tiems žmonėms, kuriems mes tarnau, tarnaujame. Tai yra labai logiškas portfelis, kadangi kalba eina apie humanitarinę pagalbą, civilinę saugą, kuri vis dažniau yra reikalinga dėl to, kad auga stikinių nelaimių skaičius, kitų nelaimių skaičius. Ir tarptautinis bendradarbiavimas, vertinant iš humanitarnės pagalbos perspektyvos, tai yra toks tarptautinis bendradarbiavimas, kur įmanoma pasiekti rezultatų, galbūt e, pasiekti tokius regionus, e, kaip Azijos, Latino Amerikos šalyse, kurios susiduria su e, gaivalinėmis nelaimėmis, na, pavyzdžiui, Birmos atveju visi prisimename, kaip, nu, kokie naudingi buvo mūsų veiksmai, galbūt per Arabų lygą, Arabų valstybių lygą kažkaip pasiekti e, tam tikrų rezultatų Afrikos kišulio problemą išspręsti. Taigi, kolektyvinis sprendimų prieimimas man yra primtinas dalykas, bet šalia to aš manau, kad kalba neina vien tik tai apie žymėjimą padarytų darbų, bet e, kalba eina apie integralumą, vientisumą ir bendradarbiavimą tų, kurie tą darbą turi atlikti. Ir ponia Ashton vakar pasakė, kad ji nori ieškoti darnaus, praktikoje pritaikomo sprendimo, ir tikiuosi, kad toks sprendimas greitai bus ir pasiektas. Pone Bermanai, e, papildomas klausimas. Leidė Aštin konstruktyvi, e, pozityvi, na ir suteikti balsą tiems, kurie to balso neturi. E, tai yra šūkis vienos radijos stoties, kurioje ilgai dirbau. Taigi taip. Humanitariniai veiksmai yra pripažįstami e, jungtinių tautų. Tačiau retai yra sukūriami humanitariniai koridoriai. Taigi, kaip jūs vertintumėte teisę ir prievolę e, teikti humanitarinę pagalbą pažeidžiamiausiose zonose, kaip kad Somalis. Kaip ES galės įgyvendinti savo mandatą? Kur čia jūs išvelgiate problemų? Tikrai sunkus klausimas, kadangi kai yra imamasi karinių e, veiksmų, tuomet atveriama Pandoros dėžė ir skrinė ir tikrai labai tampa sudėtinga. Kariniai kari, karinė, karinės struktūros pasitelkiamos tik tai paskutiniu atveju. Na ir galbūt yra, Somalis galbūt yra ta vieta, kur jau priejome liepto galą. Tačiau Pane Ašten, gynybos užsienio reikalų ministrams uh, teiks tam tikrus pasiūlymus, na, o aš pasirūpinsiu, kad humanitarnės pagalbos bendruomenės balsas būtų išgirstas. Aišku, tai yra stiprų žmonės ir patys už save gali pakalbėti, bet aš tiesiog bandysiu jiems atstovauti. Ponas Gerens. Si, euh, Madame la Commissaire désignée. Ačiū paskirtoji kandidatė komisarės. Jūs jau savo įžango žodėje pasakėte, kad iš esmės reikia galvoti apie mm, humanitarinius, civilinius e, veiksmus, e, operacinį koordinavimą. Aš noriu paklausti dėl tam tikro organizavimo, o pavyzdžiui, pasiremiant nacionalinėmis valstybėmis, kaip būtų galima užtikrinti, kad nacionalinės valstybės prisidėtų naudingai prie bendro tam tikro organizmo kuris įgyvendintų ES bendrus veiksmus. Pavyzdžiui, kaip kad buvo galima padaryti Haityje, jeigu būtų tokia struktūra suformuota iš anksto ir būtų veikusi. Paskirtoji komisarė. My, my impression is that the... Uh, Man susidaro įspūdis, kad koordinavimo mechanizmas, kurį mes dabar turime per um, monitoringo informavimo centrą, atlieka gerą darbą ta prasme, kokios funkcijos jam buvo numatytos. Kuomet įvyksta gaivalinė nelaimė, ateina informacija, iš karto pateikiama valstybėms narėms, iš karto poreikiai yra įvertinami, kad valstybės narės jūsų ne tai, ką jos turi, o tai, ko iš tikrųjų reikia. O dabar, jeigu reiktų žengti dar vieną žingsnį toliau prie labiau struktūrizuoto požiūrio, aišku, kad valstybės narės visų pirma turi pritarti tam. Ir iš to, ką aš pasimokiau iš ankstesnės patirties, kai kurios yra labai už tai, kai kurios um, abejonių turi, kitos tiesiog um, nėra apsisprendusios. Dėl Haičio mes galbūt dabar matysime, jog diskusijos tais klausimais suaktyvės. Manau, mano atsakomybė būtų objektyviai pažvelgti į šį klausimą vėl bent jau turime atlikti savo pareigą ir pasakyti, štai tai e, tokie būtų argumentai už ir prieš ir pabandyti um, tas diskusijas pastumėti pirmin. Tik vertindama istoriją, pavyzdžiui, um, EUFAS mintis kilo gal 2003 metais, dabar jau 2010-ieji. Taigi, turi būti tam tikrų priežasčių, kodėl nebuvo nuspręsta tai gyvendinti. Ir kol dar neišsiaiškinau to priežasčių, tai būtų gal pernelik arogantiška iš mano pusės jums kažką tai čia dabar plačiau aiškinti. Pane Gerens, papildomas klausimas. Euh. Ačiū. Konkrečiai, ar jūs norite laikytis to metodo, kuris jau taikomas išorės politikos rytyje, kai eina kalba apie bendrą gynybos politiką, tai yra, kad būtų sudarytas pajėgumų katalogas, kurio reikėtų konkrečioje situacijoje. Tai yra, kad valstybės narės aiškiai paskelbtų, kokie būtų jų indėliai atsižvelgiant pagal tai, kokie yra poreikiai, vadovantis šitokiu katalogu. Paskirtoji kandidatė komisarė. Aš manau, kad tai yra labai geras ir tinkamas požiūris kuo labiau mes galėsime išsiaiškinti esamus pajėgumus, o tik po to jau žvelgti į esamas spragas, ypač atsižvelgiant į dabartinę finansinę situaciją, tai tai būtų daug geriau. Aišku, sudėtingiausia yra um, tokia situacija, kuomet um, kiekviena šalis turi, turi tik tam tikrus pajėgumus ir yra pajėgi tik tai padaryti tik tai, tai ir nedaugiau. Va tada jau mums reikalingos pakankamai sudėtingos e, diskusijos. Svarbiausia yra koordinavimas ir mūsų tikslai, tai buvo pasakyta. Uh, Ir aš dar norėčiau pateikti vieną klausimą. Jūs taip pat esate atsakinga už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą. Ir aš norėčiau pastirauti, ką tai reiškia tarptautinis koordinavimas. Ar tai yra vystimasis, ar tai yra ir pagalba atkuriant šalis, pagalba įvykus gaivaliniams nelaimėms. Taigi Mane konkrečiai domintų, už ką jūs būsite atsakinga. Paskirtoja komisarė. Na, mano požiūris būtų toks. Aš apie tai jau diskutavau su baronienė Ašton ir ji pripažino, kad toks požiūris yra logiškas. Tarptautinėme bendradarbiavime man tektų toks vaidmuo Visų pirma, aš turėčiau dirbti humanitarinės pagalbos ir reakcijos į gaivalinės nelaimės srityje. Būtent tai ir yra pagrindinė mano kompetencijų dalis. Pateiksiu konkretų pavyzdį. Tarkim, kai kyla problemų teikiant pagalbą žmonėms Birmoje, tuomet e, prasideda diskusijos, galbūt reikia ar kažkokių tai karinių veiksmų, buvo tartasi su ASM, na ir ASM padėjo humanitariniams darbuotojams susisiekti su nukentėjusiais asmenėmis. Būtent taip aš suprantu aktyvesnį tarptautinį bendradarbiavimą. Tai yra partnerysčių kūrimas, kuris pasiteisina humanitarinės pagalbos ir taip pat reakcijos į gyvulinės nelaimės rytyje. Man atrodo, kad ateityje reikės dar geresnio reagavimo į gaivalinės nelaimės, katastrofas. Kaip mes galime tam pasirinkti? Suprantu, kad mano laikas baigėsi, bet pasakysiu. Kai įvyko tsunamio katastrofa, jeigu mes būtumėm iš anksto žinoję apie tą katastrofą, tai būtų buvę galima išvengti daugelio e, aukų. Tai irgi susijęs tarptautiniu bendradarbiavimu. Nepateiksiu papildomą klausimą, nes jūs jau išnaudojate visą laiką. Toliau Emma Mark Clarken. Ačiū. Aš norėčiau pateikti klausimą apie nevyriausybinės organizacijas. Man atrodo, kad reikėtų tam tikros savanoriško licenzijavimo sistemos. Reikėtų licenzijuoti nevyriausybinės organizacijas. Komisija galėtų prie to prisidėti. Man atrodo, tai e, pagerintų nevyriausybinio organizacijų teikiamas paslaugas. Ką Jūs manote apie nevyriausybinės organizacijas? paskirtoji komisarė. Būtent šioje humanitarinės pagalbos tiekimo srityje viską, praktiškai viską atlieka nevyriausybinės organizacijos. Yra daugiau kaip šimtas organizacijų, kurios yra komisijos partnerės tiekiant humanitarinę pagalbą. Kažkas anksčiau jau kalbėjo apie atsiskaitomumo klausimą. Turiu pasakyti, kad komisija yra sukūrusi audito peržiūros sistemą. Mes stebime, kaip vyksta projektai, taigi mes galime pasitikėti jų rezultatais. Kalbant apie nevyriausybinės organizacijas, jeigu uh, jos neatsiskaito už projektus, tai mes tada su jomis nebendradarbiaujame. Jos nebetenka mūsų partnerių statusą. Tikrai negalime sauliaisti švaistyti mokesčių mokėtojų pinigų, to labiau, kad mes nuolat susidurėme su apribojimais. Taigi labai svarbu, kad mūsų partneriai atsiskaitytų. Sekmadienį porą valandų aš praleidau su kolegomis iš generalinio eko direktorato ir būtent su jais ir aptarinėjau šį atsiskaitomumo klausimą. Labai ačiū, kad būtent šį klausimą man pateikėte. Papildomas klausimas, ponia Maklarkin. Taip, aš turiu papildomą klausimą. Jums tenka svarbios pareigos, Jūs anksčiau ėjote svarbias pareigas, buvote Pasaulio banko vicepirmininkė. Kodėlgi jūs nusprendėte tapti komisare? Paskirtoju komisarė. Na, du komentarai. Visų pirma, susiklostė tikrai labai neįprastos aplinkybės. Na ir tiesiog Bulgarijos situacija buvo kiek nepavydėtina. Mano šeima gyvena Bulgarijoje ir kai man buvo pasiūlyta tapti komisare, aš pagalvojau, kad tai yra mano pareiga. Iš viso yra keturi portfeliai komisijoje, su kuriais aš norėčiau dirbti. Vienas iš jų yra humanitarinė pagalba. Ir aš tikrai su nekantrumu laukiu būsimų pareigų. Tikrai tikiuosi, kad tinkamai eisiu savo pareigas, jeigu mane paskirsite. Zimmer de Gué, vous avez la parole. Ja, dankeschön. Pane Cimer, pane Georgieva, pasaulio bankė dirbdama jūs sukaupėte nemažai naudingos patirties. Pasaulio bankas suformavo labai plačią skurdo savoką. Na, o humanitarinė pagalba yra glaudžiau susijusi su šalių rekonstrukcija atstatymu. Uh, Taigi aš norėčiau jūsų pasiteirauti, kokiu požiūriu jūs vadovausite savo darbe. Ar jūs daugiausia dėmesio skirsite humanitarniai pagalbai, rekonstrukcijai, atsižvelgdama į regionų poreikius. Tikiuosi, kad jūs nepasiduosite ES įmonių interesams. Pane paskirtoji komisarė. Uh, in, uh, in, uh, first let me say... Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad yra ryšys tarp skubių veiksmų, reabilitacijos ir vystomo bendradarbiavimo. Tačiau tas ryšys nėra mechaniškas. Turime laikyti, laikytis holistinio požiūrio ir kartais tas etapas, kai reikia vystomojo vystomosios pagalbos, jis net ne, ne, ne, nepasiekiamas. Pavyzdžiui, na, Sudano atveju, kaip gerai, jeigu mes galėtumėm, kaip gerai būtų, jeigu galėtumėme investuoti į vystomą į bendradarbiavimą arba Zimbabvės atveju. Lygiai tas pats pasakytina. Tačiau yra išimčių, nors bendra taisyklė yra ta, kad gan dažnai mums tenka mąstyti tomis trimis pakopomis. Skubi, skubus veiksmai, rehabilitacija ir po to e, vystomojo bendradarbiavimo pagalba. Na ir jūs klausėte, kaip aš e, vertinu bendrovų darbą, bendrovių, kurios e, dirba mano kompetencijos rytyje. Na, kalbant apie labdarą, savanoriškus indėlius, aš čia vaidmens jokio neižvelgiu. Na, o vystomojo bendradarbiavimo srityje, žinoma, kuomet tik tai yra galimybė įtraukti privatų į sektorių, tuomet įmonės yra įtraukiamos ir bent jau na, pasaulio bankė mes e, pirmiausia reikalavome, kad yra, būtų gerbiamo žmogaus e, teisės, kad pasaulio banko socialiniai ir aplinkosauginiai tikslai būtų įgyvendinami. Na, ir mes bankystės sektorija esame už, numatę gan aukštus standartus, pavyzdžiui, šioje srityje. Papildomas klausimas. O taip, aš, turiu, pat, aš noriu pateikti papildomą klausimą. Dėl tų įmonių, kurios dalyvauja atstatant nukentėjusias šalis, man atrodo, jos pasipelno iš Europos Sąjungos. Uh, tarptautiniai koncernai dažnai yra įsikūrę Europos Sąjungoje ir jie dalyvauja kovojant su katastrofų padariniais. Ir vis dėlto tokie, tokie koncernai nemažai pasipelno. Ar jūs kažką darysite, kad tokios įmonės būtų patrauktos atsakomybėn? Paskirtoja komisarė. Vystomo bendarbiavimo srityje darbas su privačiomis įmonėmis E, yra daugiau susijęs su, su komisaro atsakingo už vystimasi portfeliu. Na, bet mano asmeninė nuomonė būtų štai kokia. Mūsų prievolė yra nustatyti aukštus standartus ir įtraukti verslo įmonės besivystančiose valstybėse tokiu būdu, kad aplinkosauginiai socialiniai standartai būtų išlaikomi. Ačiū, Mario Borgesi. Pirmininkė. Kandidatė parodė didelį pasitikėjimą Europos komisijos pasirašytomis sąskaitomis, tačiau iš tiesų didžiulės sumos yra skiriamos e, šiam tikslui ir mano dėjo nuomonė būtų visiškai kitokia. Ar komisarė ketina tikrinti stebėtojus ir ar ketina tikrinti sąskaitas šalyse naudos gavėjose, nes yra Afrikoje valstybių, kurios siunčia visiškai kitokį signalą, paneigianti jos parodytą pasitikėjimą. Ir taip pat panašu, kad ponė komisarė išvengė atsakymo į klausimą apie karinių struktūrų įtraukimą į humanitarinę pagalbą. Kaip suprantu, čia yra du klausimai. Pirmiausia, apie aukštus finansinės atsakomybės, atskaitomybės standartus, na ir kitas karinių struktūrų vaidmuo humanitar, teikiant humanitarnę pagalbą. At, pirmiausia, aš tikiu sąskaitų skaidrumu. Pirmiausia, savo karjeroje dirbau aplinkosaugos srityje man artimas žmogus buvo labai smarkiai, apsinuodį, buvo smarkiai apsinuodijo dėl to, kad išgėrė neužterštą vandenį, gruntinį vandenį. Ir aš tuomet labai įsitraukiau į tą darbą ir aš stengiuosi užtikrinti naudojimų lėšų atskaitomybę ir skaidrumą. Ir jeigu to nepakanka, tuomet reikia tą kontrolę stiprinti. Na ir taip pat man susidaro įspūdis, kad kai humanitarnė pagalba yra teikiama ne per vyriausybinius kanalus, bet per organizacijas partnerės, pavyzdžiui, Raudonojo kryžiaus organizacija, kuri yra uh, iš tiesų labai patikimas partneris. Tuomet humanitarnė pagalba yra teikiama labai gerai ir yra protingai panaudojamos lėšos. Na, o jūsų antrasis klausimas. Humanitarnės pagalbos bendruomenė griežtai laikosi nuomonės, kad kariniai veiksmai yra paskutinė pritaikoma priemonė ir iš tiesų reikia aptarti labai atidžiai ir atsargiai prieš siunčiant karinės struktūras į konflikto zonas. Ir manau, kad tai yra tikrai kompleksinis klausimas. Ar turite papildomą klausimą, ponė? Norėčiau, kad komisarė grįžtų prie tos temos iš karto, nes noriu, kad ji mums pasakytų esminius dalykus. Negalima te, taip, na, technokratiškai e, atsakinėti į klausimą. Mes ir taip suprantate, kad jūs esate iš pasaulio banko. Bet europinė pagalbos teikimo doktrina, kokia, ko, kaip jūs ją vertinate? Ar jūs uh, ketinate įtraukti Europos parlamentą į diskusijas apie aiškę pagalbos doktriną, humanitarnės pagalbos doktriną. Užbaigsiu e, atsakymą į klausimą apie karinių, karinių struktūrų įtraukimą. Labai svarbu, kad būtų sudaryta galimybė aptarti šią klausimą su gynybos ministrais, užsienio reikalų ministrais, bandant išsiaiškinti, koks formatas būtų pats geriausias. Ir mano manimu, ponė Ašten, tokiu atveju būtų tam tikras na, laidas, bandant bendrauti su gynybos ir užsienio reikalų ministrais. Dėja, turime tęsti. Frank Van Hekter, neprisijungis jį. Ačiū, ponė pirmininkė. Paskirtoji komisarė, tikriausiai žinote, kad ponas Karlas Deguchtas buvo paskelbtas persona non grata Konge dėl to, kad kalbėjo apie tai, kad toje valstybėje vyriausybė visiškai e, yra netikusi, nepaisant milijonų eurų, kurie buvo e, per eilę metų skiriami Kongui, bandant konkrečiai sukurti valdysenos struktūras. valdymo struktūrą ir taip pat užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms. Ką apie tai e, manote? Kaip vertintumėte pono Degukto nuomonę apie Kongą ir kaip ketinate dirbti su Kongo vyriausybė? Aš manau, kad tuo metu, kai na, bendravimo kanalai nutrūksta, tuomet jau tikrai grėbiamasi to paskutinio šiaudo. Uh, bet kartais, na dėja, taip nutinka. Ir turim jums pasakyti, kad kiek įmanoma mes bandome vesti dialogą tam, kad būtų toliau žengiama į priekį. To, matėme, to matome ir mes pasaulio banke, bet kartais žengėme šiek tiek per toli. Kartais galbūt reikia sustoti anksčiau. Ir turiu Jums pasakyti, kad tikrai viską darysiu, kad gaučiau naujausios informacijos. Ir Jūsų komitetas turi didžiulį privalumą, kadangi nepaisant politinių afiliacijų yra bendras siekis stiprinti Europos e, vystomą bendradarbiavimo, vystomą bendradarbiavimo vaidmenį. Taigi aš kreipsiuosi į šį komitetą, ypatingai tais sunkiais momentais, kai reikia priimti sprendimą, aš tikrai pasikliausiu ir jūsų išmintimi. Ir kategoriškai galiu pasakyti, kad jeigu esame išnaudoję visas bendravimo galimybės, tuomet turime nutraukti tuos santykius. Deja, taip nutinka. Pone Van Heke, turite papildomą klausimą? Bet ar jūs nemanote, kad mums reiktų turėti aiškesnę poziciją? Nepaisant na, skubių nenumatytų situacijų Kongė, kitose Afrikos valstybėse, argi nereiktų įtraukti žmogaus teisų nuostatos ir kelti tos principinius e, klausimus dėl geros valdysenos ir panašiai, laikytis tų standartų, nes priešingų atveju jie tiesiog taps niekiniais. Na, šioje srityje e, turiu elgtis labai atsargiai. Jeigu būsiu patvirtinta komisarė atsakinga už humanitarnę pagalbą, e, čia turėsiu būti neutrali ir turėsiu pasirūpinti tiem žmonėms, kuriuoms reikia pagalbos. Aišku, žmogaus teisės yra labai svarbu, bet pagrindinis mūsų principas yra tarptautinė humanitarinė teisė ir mes turime sutelkti dėmesį ties šiuo tikslu. Na, o kalbant plačiai, plačiau apie e, visą Europos Sąjungą, aišku, reikia labai aiškių standartų ir principų. Ir maž, aš didžiuojuosi, būdama europietė, dėl to, kad tas vertybės turime ir tos vertybės nebuvo pasiektos taip jau lengvai. Jas reikėjo jom užsitarnauti. Excusez-moi, je n'avais pas la micro. Donc, à la, à la commission. Dabar aplinkos komitetui žodis. Ponas Teodoros Skilakakis atstovauja šį komitetą mūsų klausimuose. Here. Ačiū pirmininkė. Paskirtoji kandidatė komisarės gaivalinės nelaimės pasaraisiais metais vis daugiai, jau vis daugėja, pasitaiko vis dažniau dėl klimatos kaitos, aišku, um, pavyzdžiui, gaisrai, potviniai um, Europoje, šimtai tūkstančių uh, hektarų miškų pietų Europoje išnaikinama kasmet. Tai aišku, kad ES reakcija nėra um, proporcinga, nėra pakankama. Ir Europos parlamentas praeitą vasarą paprašė sustiprinti Europos civilinės apsaugos pajėgumus. Ar jūs teigiamai sureaguosite į tokį parlamento kreipimąsi ir jeigu taip, tai prašom plačiau papasakoti, kaip jūs tai darysite. Paskirtoji kandidatė. Civilinė apsauga yra aplinkos generalinis direktoratas ir su eko generaliniu direktoratu e, su, juos sujungus bus galima peržiūrėti priemon, atitinkamas taikomas priemonės ir aišku, kad renksimės kitam planavimo ciklui. Gal aš ne tuos terminus naudoju, atsiprašau dėl to, tačiau kit, tai būt, aš kalbėčiau apie tą kitą etapą, kuomet komisijos prioritetus ir tai yra labai palankus laikas tokiems dalykams. Aš mm, su dideliu įsitikinimu galiu Jums tai patvirtinti, nes aš pati asmeniškai esu įsitikinusi, kad mes turim būti pasirengę tiem. Pa vieną tokį juoką prisiminsiu, kuomet buvau pasaulio banko direktorė Rusijai. Mes dirbome su Rusijos valdžia ir finansavome projektą skirtą jų hidrometrologiniai tarnybai e, modernizuoti. Tai buvo dar tie laikai, kuomet Rusijos finansinė padėtis buvo labai prasta ir kai rusai norėjo skolintis iš pasaulio banko, kad galėtų finansuoti hidrometrologinės tarnybos modernizavimą, aišku, tai buvo nelabai paprasta. Taigi mes atlikome ekonominę analizę ir padarėme išvadą. Aš atsiprašau, panaudosiu tokias monitoringo priemonės, kurios netinkamos galbūt čia, bet mes tai padarėme tada, kad tuomet mes pasakėme, kad už vieną valandą skirtą meteorologiniai e, tarnybai mes gauname 16 valandų naudą e, prevencijos prasme. Taigi aš tikrai esu įsitikinusi ir įrodymai yra e, jų yra pakankamai, kad iš tikrųjų reikia visų pirma pasiruošti vietoje ir tas pasiruošimas busimiems įvykiams yra labai svarbus, jis apsimoka mokesčių mokėtojų. Taigi, kai atliksime peržiūrą, išanalizuosime, kokie būtų tinkami veiksmai, aišku, dirbsiu su vidaus reikalų komisaru, nes uh, Aš rūpinuosi vystimu, besivystančioms valstybėms e, skirtą dalimi, e, bet, e, o jis kitas rytimi, taigi mes išanalizuosime šio klausimus ir tada vėl grįšiu į parlamentą, nes tikrai tai yra labai svarbus klausimas. Avai, pada. Ar turite papildomą klausimą? Jūs sakėte kėtė bus peržiūra. Buvo praeitą vasarą bandomasis projektas įgyvendamas dėl europinių ugnekesių um, orlaivių pajėgų taikymo ir tikrai projektas buvo labai sėkmingas. Ar jūs galvojate, kad tokias pastangas reikės nutraukti, atsižvelgiant į tą peržiūrą? Um, žinau apie šį projektą, man atrodo, jis labai įdomus, tik tai dar neaišku, ar mes galėsime tęsti jį. Aš atvirai su jumis kalbėsiu, kol kas aš nežinau finansinės pusės, kiek lėšų mes galime skirti tam projektui projektui tęsti, nes jis turėtų baigti 2010 metais, bet aš tikiuosi, kad bus galima rasti galimybių tęsti jį, nes panašu, kad bent jau iš preliminaraus įvertinimo rezultatai yra pakankamai geri. Aš dabar gal jau ir sustosiu, gal bent kartą baigsiu savo atsakymą laiku. Antras e, klausimų atsakymų raundas. Ir žodis pana Kačmarikui. E, bardzo. W swoim wystąpieniu. Ačiū. Savo pasisakymę jūs minėjote Europos konsensusą dėl Europos pagalbos. 2008 metais buvo parengtas veiksmų planas dėl tokio konsensuso. Ar jūs matytumėte čia kažkokių tai prioritetinių dalių dėl e, būtent to veiksmų plano dėl Europeit? The... Iš tikrųjų, kuomet eko generalinio direktorato žmonės man parengė briefingą, man labai įdomu buvo sužinoti, kad um, dėl 42 veiksmų, pavyzdžiui, yra padaryta labai daug pažangos. Ir čia, kai kalbame apie veik, tuos veiksmus, bent jau dvi sritis, man atrodo, yra labai svarbios. Tai yra koordinavimas, aš tikrai tęsiu darbą tos rytį, čia turbūt nestebina tai dalykas, išvelginti mūsų šios dienos diskusijas. Antras rytis būtų karinės ir civilinės pusių ir veikiančių subjektų koordinavimas, bendras darbas. Um, Aš labai mielai sugrįšiu dar kartą pas Jūs, jeigu būsiu paskirta, aišku, į komisarės postą um, ir kuomet aš jau turėsiu aiškesnį supratimą apie šiuos veiksmus, aš mielai sugrįšiu pas Jūs ir tada pasistengsiu Jums detaliau atsakyti šios klausimus. Mogę tylko dodać. Papildomas klausimas. Planu działania w tym roku, więc będzie. Aš manau, kad tikrai būtų gera proga į tuos veiksmus pažvelgti, nes veiksmų planas turėtų būti peržiūrimas pagal šių metų peržiūros planus. Taip tikrai tiesa ir tuomet turėsiu truputėlį daugiau laiko pasiruošti dar iki tos peržiūros. Rolien. Patrys Tirolien. Euh, madame, euh, dans vos réponses écrites à Savo atsakymuose raštu komitetu jūs sakote, kad, pavyzdžiui, katastrofa Haityje turėtų būti galimybė ES sustiprinti savo reagavimo pajėgumus, kuomet eina kalba humanitarnė pagalba. Ar ponios Ašton pastangos koordinavimo srityje yra svarbios, tačiau aišku, kad ne, ne viskas tai yra pakankamai padaryta organizuojant ES bendrą atsaką. Uh, tuomet e, trūksta ES matomumo ir veiksmų poveikio vietoje. Taigi, ką jūs gali, darysite, kad būtų galima integruoti atsakymą, kad būtų galima parengti vieną bendrą atsakymą, kuris būtų netoks brangus e, ES ir daug efektyvesnis e, pagalbos gavėjai. Uh, humanitarian... Paskirtoji kandidatė. Uh, Humanitarnės pagalbos priemonė yra labai efektyviai, nauding, veiksmingai naudojama, tačiau galima padaryti ir įdomų tokį pastebėjimą. Per pasarosius, iš pasarojų dešimties metų, devynerius metus skirtos lėšos humanitarniai pagalbai pagal šią priemonę nebuvo pakankamos. Taigi, prireikdavo papildomų lėšų ir tuomet būdavo panaudojamas komisijos rezervas. Man atrodo, tai yra aišku ženklas, kad gaivalinių nelaimių dažnumas ir intensyvumas tik auks. Todėl man didelį įspūdį padarė tas faktas, kad yra kitų komisijos priemonių, kurios buvo panaudotos padėti žmonėms tokioje situacijoje, kur jiems reikalinga pagalba. Pavyzdžiui, pagal kotonų susitarimą. Europos vystimosi fondas panaud... numato 150 milijonų eurų kurios galima panaudoti, jeigu reikia gaivalinių nelaimių atveju. Ir jau 37 milijonai eurų yra panaudoti šios priemonės. Taigi, kuomet reikalinga, lėšos yra mobilizuojamos, jos atrandamos ir valstybės narės tokioje didelio poreikio situacijoje taip pat prisideda. Aš manau, kad mes turime žvelgti į ateitį ir kūrybingiau žiūrėti į lėšų mobilizavimą, kad tikrai patenkytumėm e, poreikius, kuomet iškyla tokia didžiulė rizika, kuri e, vienus paveikia labiau nei kitus. Pavyzdžiui, aš iš savo darbo pasaulio bankė didžiuojas labai tokiu momentu, kuomet kilo mintis numatyti e, draudimą nuo gaivalinių nelaimių neturtingoms valstybėms valstybėms. Kanados valdžia sumokėjo 300 tūkstančių dolerių ir po to gaivalinės nelaimės atveju buvo išmoka padaryta iš to draudimo. Aš manau, kad iš tikrųjų. O išmoka siekia 8 milijonus. Taigi aš manau, kad mes galime ieškoti gerų kūrybiškų idėjų, kad mūsų atsakymas duotų realios naudos. Tikrai viršėme laiką. Gal tikiuosi, nebeturite papildomą klausimą, sako pirmininkė. The, the floor is for Mr. Ivo Vagel. Ivo Vagel. Najprej bi vam rad izrazil kompliment za mir in kompetentnost, ki jo izražate danes. Pane Georgijeva, Visų pirma, norėčiau Jums padėkoti už Jūsų kompetenciją, už Jūsų žinias, kurias Jūs demonstruojate šiandien. Jūs užsiminėte ir apie žmonių sukeltas katastrofas. kai kurias tokias nelaimės sukuria, sukelia kariniai išsiveršimai iš kitų šalių. Na, galiu pateikti Jemeno pavyzdį. Kaip Jūs manote, ar tokiu atveju reikėtų prisimti daugiau atsakomybės dėl stabilizavimo ar humanitarnės pagalbos teikimo? Jeigu Jūs manim, manimi sutinkate, ar Jūs turėsite drąsos kelti šį klausimą? Komisarė, aš norėčiau dar kartą paminėti tuos principus, kuriais yra grindžiama humanitarinė pagalba. Tai yra neutralumas, nešališkumas, nepriklausomumas. Tokie reikalavimai yra taikomi tiems asmenims, kurie teikia humanitarinę pagalbą. Vyriausybės dažnai nėra įtraukiamos humanitarinės pagalbos teikimą. Be abejo, mes kuo puikiausiai suprantame, kaip sunku yra dirbti tokiais atvejais, tokiamis nuskentėjusiamis valstybėmis. Tai nėra mano kompetencijos rytis, bet kaip aš jau sakiau savo įžanginėje kalboje, jeigu reikėtų kovoti su neteisybė, dėl kurios kenčia civiliai asmenys, o ypač moteris ir vaikai, tai aš tą ir darysiu, aš kovosiu, aš stengsiuos pritraukti visuomenės dėmesį. Pabandysiu paaiškinti, kad toks elgesys yra nepriimtinas. Atleiskite, jeigu ne visiškai supratau jūsų klausimą. Vertimas buvo su šiokiais tokiais trukdžiais, taigi galbūt kažką ir praleidau. Jeigu jūs turite papildomą klausimą, į jį atsakysiu. Aš norėčiau pateikti komentarą. Man atrodo, kad jūsų atsakymas yra išties labai geras. Aš norėčiau jūs paraginti, pasinaudoti tomis jėgomis, moralinėmis jėgomis, kad galėtumėte įsikišti ir sprendžiant tokias situacijas. Paskirtoju komisarė. Ačiū, aš labai vertinu jūsų pasitikėjimą, taip ir darysiu. Toliau ponas Bartstas. Gerbiama komisarė, ko gero jums yra žinoma situacija gazos ruožė. Humanitarinė situacija yra siaubinga. Remiantis jungtinių tautų duomenimis, pusantro milijono žmonių tame ruožė gyvena siaubingomis sąlygomis. Ką jūs bendradarbiaudamas su kitais 26 komisarais ketinate daryti, kad Izraelis leistų patekti humanitarnį pagalbą į gazos ruožą? Mhm. Ir taip pat, ką jūs ketinate daryti, kad e, būtų baigta gazos ruožo blokada. Ačiū. Atsakysiu jūsų klausimą apie bendradarbiavimą su 26 kolegomis komisarais. Iš tikrųjų, aš manau, kad e, reikia bendradarbiauti ES vardu. Be abejo, humanitarinės pagalbos tiekimas gazos ruožė yra labai ribojamas. Palyginus su 2006 metų duomenimis, tik 20-25 procentai humanitarnės pagalbos pasiekia gazos ruožą. Taigi mes turėtumėm daryti viską, kad būtų užtikrintas humanitarnės pagalbos patekimas į tą ruožą. Kaip tai galima padaryti? Apie tai kalbant, informuojant apie tai. Turėtų būti nurodomas konkrečios priežastis, kodėl humanitarinė pagalba negali patekti gazos ruožą. Kartais nurodoma tokia priežastis, kad tarp humanitarinės pagalbos uh, objektų gali būti ir tokių objektų, kurie gali būti panaudoti kariniais tikslais. Na, tokiu atveju reikėtų sudaryti tą vad, taip vadinamą neigiamą sąrašą tų daiktų, kurių negalima įvežti gazos ruožą. Ir galima būtų sudaryti teigiamą sąrašą, nurodant tuos objektus, kurie galėtų būti vežami į gazos ruožą. Taigi visų pirma, aš manau, kad ES turėtų veikti uh, iš vien kalbėti vienu bendru balsu. Mes turėtumėm kiek įmanoma labiau remti asmenys dirbančius humanitarinės pagalbos rytyje ir trečia, mes turėtumėm stengtis pašalinti techninės kliūtis. Papildomas klausimas. Paskirtoji komisarė, norėčiau šitą pasitikslinti. Dėl Izraelio. Uh, Su Izraeliu mes turime sudarę nemažai bendradarbiavimo susitarimų. Galbūt būtų galima pasinaudoti tai susitarimais, kad Izraelis simtųsi teigiamų veiksmų, pozityvių veiksmų. Ačiū, būtent taip aš ir supratau jūsų šią klausimą dalį. Iš tikrųjų, mes turėtumėm įtraukti Izraelį. Aš neturiu įgaliojimų aiškinti, kokiu mastu Izraelis yra įtraukiamas, bet bet kokiu atveju šį klausimą aptarsiu su kitais paskirtaisiais komisarais. Aš suprantu, kad gazos ruožė situacija yra prasta ir ją reikia kažkaip tai spręsti. Ačiū, toliau žodis ponui Deve. Ačiū, ponė pirmininkė, paskirtoji komisarė. Uh, Jūs būsite tų žmonių, kurie, kurie neturi balso balsas, stovėsite už jų. Ir Kathy e, Ashton e, turi tam tikrų interesų tam tikrose valstybėse, ponas Piebalks, Degucht e, daugiau na, kalba apie priekybą, o jūs būsite tas asmo, kuris kalbės už tuos, kurie yra bebalsiai. Ir turėsite kovoti pri, už ES interesus. Ar esate pasirengusi tą daryti? Taip, serė, taip, ponė. Ar turite papildomą klausimą, ponė Dėva? Po tokio atsakymo dar ne. Bet tikiuosi, kad e, kiti komisarai išgirdo jūsų žodžius. O taip jie išgirs, sako komisarai. Po žemės drebėjimo Haityje ES humanitarinė pagalba skirta greitai ir dideliu mastu ir buvo, skirta, buvo siekta koordinuoti nacionalinius veiksmus. Jūs sakote, kad reikia pasimokyti iš to, kad geriau mūsų humanitarinė pagalba būtų teikiama ateityje. Kaip Jūs numatote pagerinti koordinavimą, nuoseklumą, papildomumą, kai nekalba apie ES humanitarinės pagalbos veiklą? teikimą, ką Jūs galvojate apie humanitarnės ir maisto pagalbos teikimo grupę komisijoje, taip pat dėl civilinės apsaugos, ar tai bus viena iš Jūsų prioritetinių sričių ir ką Jūs numatote daryti tose srityse. Uh, Ačiū už klausimą. komisaro atsakingo už tarptautinį bendradarbiavimą ir e, humanitarinę pagalbą bei reakciją krizių metu. Įsteigimas jau yra žingsnis teisinga linkme ir taryboje girdėjau, kad yra dvi grupės. Viena grupė, kuri kalb, dirba humanitarnės pagalbos ir pagalbos maistu srityje ir taip pat kita grupė, kuri e, dirba civilinės saugos srityje. Ir labai svarbu, kad e, būtų pasitelktos abi šios grupės ir galbūt kažką matyt reiks suderinti, mm, jeigu yra tam tikrų netitikimų. Taigi turime tas pamokas, kurias išmokome Haičio atveju perkelti į realius veiksmus. Ir po tsunamio buvo atliktas labai objektyvus vertinimas e, apie tai, ko pasimokėme. Ir dabar, žvelgiant į Haičio situaciją, kai kurios tos išmoktos, pa, išmoktos pamokos buvo pritaikytos Haičio atveju gan sėkmingai, na, ne visos žinoma. Ir dabar kitas klausimas, ko pasimokysime iš Haičio. Ir aš labai tikiu, kad sistemingai, sąžiningai įvertinus, ką padarėme gerai, ko nepadarėme, galėsime siekti geresnių rezultatų. Ir tos dvi grupės taryboje yra puikia platforma dirbti šią linkmę. Ir aišku, dirbti su šiuo komitetu, ne tik su taryba. Ar būtų papildomas klausimas? Ne. Na, o dabar Afeto komiteto vicepirmininkas Johan Pasku. Vieną minutę. turiu problemų, nes anksčiau buvau pasiruošęs du klausimus, juos jau puikiai atsakėte, dabar teks man paimprovizuoti. Na, įsivaizduokite, kad ištiko politinė, krizė labai politiškai jautrioje srityje, regione. Kaip jūs ketinate greitai sureaguoti ir kaip ketinate il, imtis ilgesnės perspektyvos politinių veiksmų, kurie būtų reikalingi ištikus tokiai kriziai. Na, dėl humanitarnės pagalbos pats svarbiausias veiksnys yra greitis, sparta. Turime mobilizuoti tą pagalbą, greitai ją pristatyti ir pasirūpinti, kad gautų tie žmonės, kuriems ta pagalba reikalinga. Tai turėtų ir yra mums varomoji jėga, pagrindinis tikslas. Na ir jeigu susiklosto tokios sąlygos, kaip dėja daugelį atvejų ir matome, kad reikalinga atstatymo, atkūrimo reikalingi darbai ir dėja jie nėra įmanomi, tuomet negalime na, palikti to ilgo laikotarpio, kuomet viskas priklauso nuo tos pagalbos ir negalime uh, leisti, kad e, žmonės toliau negalėtų susikurti savo palankių sąlygų, negalėtų judėti į priekį ir kuo ilgesnis bus tas procesas, kuo ilgiau jisai bus vilkinamas, tuo sunkiau bus perinama prie atkūrimo ir atstatymo darbų. Dėl to labai svarbu, apsispręsti, labai svarbu yra apsispręsti, kuomet politinės sąlygos jau yra tenkinamos. Jeigu nustatysime perdėm aukštus standartus, tuomet tai gali, na, nieko gero neduoti ir galime tik tai dar labiau pabloginti situaciją. Ir dažnai, priimant tokį sprendimą, reikia atlikti ne tik racionalų politinį vertinimą, bet ir emocinį vertinimą. Nes nuo mūsų, mūsų sprendimas turi būti uh, kuo galima atviresnis ir objektyvesnis. Turime jį priimti labai objektyviai tokiu atveju. Ar būtų papildomas klausimas? Ne, neturiu. Ačiū. Dabar politinių frakcijų atstovai galėjo pateikti raštų klausimus paskirtai komisariai. Ir raštu aš klausimus gavau štai kokius. Pirmasis klausimas. Ko pasimokyta po žemės drebėjimo Haityje ir ES reakcijos ir ką Jūs galvojate būtų galima um, pagal Jūsų funkcijas padaryti, tobulinant uh, humanitarnės pagalbos teikimą? Turite minutę 45 sekundės atsakymui. Crisis... Akivaizdu, kad krizė dar tęsiasi ir ateis laikas atlikti sistemingesnį um, patirties įvertinimą. Tačiau dabar jau tris momentus išskirčiau. Vienas dalykas, kam mes patikime atlikti tą darbą. Iš tikrųjų turi būti vietoje, jie, e, tą reikia pasimokyti iš, cuno, iš tsunamio patirties, pavyzdžiui. Vienas iš, kas yra pasimokyta iš e, tsunamio, yra būtent panaudojimas to, kas yra vietoje, kad nereikėtų viską suvežti, suskraidinti iš Europos, kad pažiūrėti, kas yra aplinkui. Haitie tas buvo padaryta dideliu mastu. Toliau antras dalykas, tas komunikavimo darbas, ką Europą padarė. Na, sakykime, taip truputėlį pernelyg išpūstas, nes e, kai aš jau dirbau su komanda, kuri užsėmė to, to, tomis funkcijomis, jie kas 24 valandas visi vertina, kas atlikta ir taip toliau ir taip toliau. Tai labai spūdinga, tačiau kai pasižiūrime, kaip visa tai yra komunikuojama išorės pasauliu, čia visa tai neatsispindi. Taigi, ką iš karto reikėtų pasimokyti iš to, mes turime galvoti apie komunikavimo, bendravimo strategija, ne tik tai apie veiksmus, nes ką žmonės pamato, tuo ir patiki. Ne, nebūtinai vien tik tai turi dirbti, reikia dar ir parodyti, ką dirbi. Antras dalykas, aš galvoju, kad reikia. Mm, daugiau koordinuoti ES e, reakciją, veiksmus ir kad jie būtų tarsi pažymėti ES etikete. Rimtai reikia atsižvelgti, tai mes gal, galime galvoti, kaip patobulinti savo darbą, parodant, kad Europa dirba iš vien, kaip viena, o ne kaip 27 plus viena. Les États-Unis ont un JAV turi e, laivą ligoninę, e, kuris dirba Haityje. Ar jūs numatote panašų vaidmenį ir Europos Sąjungai ateityje? Uh, that goes, that goes the... Vėlgi prisiminčiau tą klausimą dėl karinių ir civilinių veiksmų derinimo. Aš e, tikiu, kad karinės pajėgos gali ir turi būti naudingos kaip paskutinė išeitis jau. Uh, Pavyzdžiui, su ECO generalinio direktorato darbuotojais mes kalbėjome taip pat ir apie šį klausimą, kad nebelieka tų e, skiriamųjų linijų tarp karinių ir civilinių veiksmų. Taigi aš uždaviau klausimą, ar jūs galvojate, jog buvo tinkama, kad JAV armija įsikišo e, Haityje? Jie pasakė, žinoma, nebuvo kitokio varianto, nei valdžios struktūrų nebuvo nieko. Uh, Taigi, kuomet turi tokią situaciją, kuomet e, valdžia visiškai subyra ar iš viso nėra vyriausybės, tai tuomet aišku, kad kariniai elementai turi savo vaidmenį suvaidinti. Tačiau čia labai svarbus momentas, kai yra kažkas atliekama, nebegali to atgražinti atgal. Tai reiškia, kad jau kai mes esam ten, jau mes esam ten. Une dernière question. Comment allez-vous Paskutinis klausimas. Kaip užtikrinsite ES finansavimą, kuris būtų labiau prognozuojamas, ypač Sudanui? Uh, well, the, uh, is... Humanitarinė pagalba teikiama pagal poreikį. Taigi, jis skiriama ten, kur jos reikia. Geresnis jos paskirimas. Uh, tikslinis paskirimas priklauso nuo poreikio įvertinimo, ar mes žinome, koks yra poreikis ir kur jis yra. Antras dalykas, mes turime mobilizuoti visą tą tiekimą, kuris reikalingas poreikiu patekinti. Ir, dalykas, ir trečias dalykas, ar mes turime prieigą, ar mes galime patekti, nuvežti tą pagalbą. Žinome, kad dažnai būna tų problemų su patekimu į vietą. Mes kartais turime problemų netgi su identifikavimu to, kam reikalinga ta pagalba. Taip pat turime tokią situaciją, kur humanitarinė samdomi darbuotojai net negali patekti, pasiekti tos žmonės, kuriems reikalinga pagalba. Taigi turime tos tris elementus suvesti į vieną krūvą. Tikslus poreikio įvertinimas, antra užtikrinimas, kad galime mobilizuoti tai, kas reikalinga kad nebūtų siunčiama tai, ką mes turime, o ne tai, ko iš tikrųjų reikia. Ir trečias dalykas, mes turime užtikrinti patekimą, prieigą prie tų, kam ta pagalba reikalinga. Taigi visi trys elementai. Ačiū. Dabar pradėsime trečią klausimą atsakymų raundą. Ir žodis poniai Korinai Kretų. Labai ačiū. Aš norėčiau pasiteirauti, kaip mes galime užtikrinti, kad kad bus užtikrintas didesnis humanitarinės pagalbos darbuotojų um, saugumas. Ypač tose regionuose, kur siaučia kariniai konfliktai, pažiūrėjau, Konge arba kad ir Haityje. Taigi, kaip galima užtikrinti, kad tie darbuotojai, kurie teikia humanitarinę pagalbą, bus saugus ir taip pat uh, kaip galima užtikrinti, kad humanitarinę pagalbą gautų būtent tie, kuriems jos labiausiai reikia. Prašom, paskartoju komisarė. Kalbant apie to žmonės, kurie dirba labai sudėtingomis aplinkybėmis, tai galiu pasakyti, kad dažnai jie nenori būti saugomi karinių pajėgų. Jie nori būti lengvai pasiekiami. Jeigu juos saugotų kariai, tai tada kiltų klausimas, ar iš tikrųjų tie darbuotojai yra neutralūs ir nešališki. Vis dėlto aš manau, kad mes turime laikytis atviro požiūrio ir visą laiką atsižvelgti konkrečias aplinkybės. Štai kokią pamoką aš jau esu išmokusi. Mes teikiame pagalba Kongui ir Sudanui. Ir dažnai ta pagalba yra teikiama lėktuvais. Galbūt iš tikrųjų saugiau darbuotojus yra skraidinti į tas vietas, kur jie turėtų teikti humanitarinę pagalbą, negu kad jos gabenti kelių transportu. Ir dar viena svarbi pastaba. mes siekiame užtikrinti geras komunikacijas su tais darbuotojais, kurie, tarkim, yra Haityje. Mes norime, kad žmonės dirbantis, e, teikiantis humanitarnę pagalbą galėtų tiesiog paskambinti namo, pasisakyti, kad jie yra sveiki gyvi. Uh, Na, labai įdomus jūsų pasisakymas, bet visgi, ko gero, reikia judėti į priekį. Pane Kratiu, papildomas klausimėlis, ar turite tokį? Taip. Praeisiais metais daugiau kaip 200. 200, daugiau kaip 200 humanitarnės pagalbos darbuotojų žuvo Ką Jūs apie tai manote? Paskirtoji komisarė, aš manau, kad Jūs e, puikiai kalbate rusiškai, Jūs esate tris metus um, praleidusi Maskvoje. Kaip ta Rusijoje sukaupta patirtis Jums padės, uh, kalbant, kalbantis su Rusija? Galbūt tai padės gauti kažkokios pagalbos iš pačios Rusijos paskirtoji komisarė. Na, aš turiu tos tokios patirties, kurią galėsiu pritaikyti ir įdama komisarės pareigas. Kaukazas, Čečenija, kaimininės šalis buvo tas regionas, kuris pateko į mano kompetenciją. Galbūt mes ir negalime teikti humanitarnės pagalbos, bet mes galime palengvinti tokios pagalbos tiekimą. Dagestane, Kalnų Aplinkinėse regionuose mes taip pat e, vykdėme įvairius projektus. Mes negalėjome dirbti Čečienijoje, tačiau mes kviesdavome žmonės iš Čečienijos į Kabardino, Bulgarijoje, kur jie galėjo būti apmokomi. Taip pat aš buvau Rusijoje, kai ten vyko didžiojo aštuonetuko susitikimas. Ir aš taip pat pasiūliau surenkti ir šalių donorių konferenciją. Jei neklistu, tai įvyko 2004 m. balandžio mėnesį. Netrukus vasario mėnesį vyks dar viena panaši konferencija. Ar yra papildomų klausimų? Na, mes šį klausimą galime aptarti ir vėliau. Aš tiesiog norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė ponas Mitchell. Ką galima daryti, kad jūsų darbas atliekamas ES vardu būtų geriau matomas? Galbūt jūs ketinate rašyti interneto dienoraštį? Galbūt norite prisijungti prie Twitter tinklapio? ir tą, ir tą. Na, iš tikrųjų, aš man, matau, kad Twitter tinklapis šiais tikslais kuo puikiausiai tinkamas. Na vis dėlto aš priklausau senesniai kartai. Galbūt man sunku susigaudyti pačiose naujausiose technologijose, bet. Bet įvykius Twitter tinklapyje seku. Ir manau, kad Twitter yra labai puikiai priemonė, nes ten galima išsakyti trumpas ir aiškias žinias. Izabel Liuzin, prašom. Thank you very much, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paklausti, kokius padarinius e, mato paskirtoji komisarė E, nenusekusios klimato kaitos konferencijos Kopenhagoje humanitarnės pagalbos srityje. Nes iš tiesų panašu, kad e, klimato atšilimas nebus sumažintas dviem laipsniais. Kaip paskaitoja komisarė, ketina planuoti humanitarnę pagalbą per atinančius penkerius metus, paskaičiuojant ir padidėjusią riziką ir panašiai. Ir kaip jūs vertinate daugia didelių korporacijų veiklą besivystančiose valstybėse. Kokių konkrečių veiksmų ketinate imtis tam, kad būtų daromas spaudimas toms korporacijoms, kad jos laikytųsi aplinko, aplinkos sauginių standartų, tam, kad būtų užkestas kelias e, gaivalinėms nelaimėms? Pone komisarė? Gal dėl to, kad esu iš aplinkosaugos ryties. Pati buvau Kopenhagoje. Uh, ir ten iš, iš, iš ten išvykau, na, šiek tiek sumišusi, ne vien tik tai negatyviai nusiteikusi. Vertinant iš europinės perspektyvos, ES nepavyko gauti ES vietos ES prie to bendrojo stalo. Na, o prieš penkerius metus aš kažin ar būčiau tikėjusis, kad 120 valstybių susės prie bendro stalo ir kalbės apie klimato kaitą. Aš, matau, aš manau, kad samoningumo lygis pasaulyje, supratimas, kiek svarbi yra ši problema, didžiausias mūsų kartos iššūkis, tikriausiai. Aš manau, kad to žinios išaugo, suvokimas išaugo ir 40 tūkstančių žmonių e, Kopenhagoje dalyvavo tuose renginiuose, taigi iš tiesų tai irgi leido paskleisti plačiau tą informaciją. Taigi pozityvo irgi čia yra. Na, o atsakydama jūsų klausimą turiu pasakyti, kad turime būti pasirengę numatyti daugiau išteklių tam, kad būtų užkirstas kelias tokioms nelaimėms. Na ir pasaulio bankė dirbdama supratau, kiek, es, kiek neturtingos valstybės yra pažeidžiamos e, klimato kaitos atžvilgių. Na ir kyla klausimas, ar mes tiesiog ketiname didinti išteklius, ar ieškosime būdų, kaip būtų galima tas lėšas efektyviau mobilizuoti. Ir aš manau, kad reiktų daugiau dėmesio skirti pastarajam elementui, nes biudžeto dalis skirta besivystančioms valstybėms po 10-15 metų to nepakaks. Ir aš manau, kad aš turėsiu dirbti labai atidžiai ir atvirai su komisaru atsakingu už vystamąjį bendradarbiavimą. Papildomas klausimas. Uh, Gal, gal galėtumėte plačiau papasakoti, kaip jūs ketinate stebėti korporacijų, didžiulių korporacijų darbą besistančiose valstybėse ir kaip ketinate daryti joms spaudimą, kad būtų užkirstas kelias gaivalinėms nelaimėms. Na, tai nėra, nėra viena lyčio tokio atsakymo, nes yra bendrovių korporacijų, kurios labai puikiai dirba, prisima atsakomybę uh, tos korporacijos, kurios dirba besivystančiose valstybėse. Ir yra tokių, kurios yra tikrai trumparegės, jis tiesiog seka, ieško, ieško pelno ir vykdo destruktyvę veiklą. Tai aš negalėčiau kaip ir e, tų visų įmonių, tų visų korporacijų sudėti į vieną krepšį, bet aš atsakingai galiu pasakyti, kad kai kurios korporacijos yra didžiu, dar netgi didesnės nei valstybės ir jos prisima atsakomybę, atsakomybės ir kaip piliečiai jas remia, e, kalbėtų nutraukiama. Turime tęsti Iva Zanikį. Pone komisarys, sėdžiu už jūsų. Grazie, signora Presidente. Ačiū, e, ponė komisarė. Labai džiaugiuosi e, girdėdama jūsų atsakymus į klausimą ramiai, atsakingai ir norėčiau užduoti klausimą, kurį uždaviau jūsų e, kolegai ponui Deguhtui, kuris sugrįžo iš Haičio. Dešimtys vaikų dingo po žemės drebėjimo, vaikų, kurie išgyveno žemės drebėjimą. Ir tartutinė bendruomenė atkreipė dėmesį tai, kad yra nelegaliai prekiaujama vaikais, nepilnamečiais, kokios informacijos yra gavusi komisija ir kokių priemonių buvo imtasi arba ketinama imtis tam, kad būtų stebima situacija ir kad būtų apsaugomi vaikai po žemės drebėjimų. Pone komisarė. UNICEF'as tą klausimą svarsto labai atidžiai, buvo pateikta daug informacijos ir ta informacija yra labai naudinga, kad kiti galėtų susiformuoti nuomonę ir sureaguoti į problemą. Ir kiti tai reiškia vyriausybė pirmiausia. Nes kiek suprantu, yra dalis įvaikinimo atvejų, kai tiesiog, na, yra nieko, nieko baisaus nėra, bet yra ir kitų atvejų, kai yra tiesiog nu, pagrobiami vaikai nelegaliai jais priekiaujama. Taigi aš su kolegomis UNICEF'e ketinu apie tai kalbėti, tam, kad mes žinotumėme, parlamentas būtų informuotas ir valstybės narės būtų informuotos, kad imigracijos tarnybos žinotų ir kad būtų užkirstas kelias tokiems dalykams. Kad visi atliktų savo darbą teisingai. Ar būtų papildomas klausimas? Ne. Bus papil... Ne, nebus papildomo klausimo. Gererios salom. Pone pirmininkė, ponė Georgieva. Kai humanitarinę krizę sukelia gaivalinė nelaimė, reikia gelbėti žmonės, reikia teikti va, va, vandenį, reikia teikti sveikatos priežiūros paslaugas, bet pirmiausia reikia lyderystės, reikia valdžios institucijų, kurios būtų aiškios, kurios turėtų aiškę atsakomybę, pareigas. Ir aš manau, kad ES gali suvaidinti labai svarbų vaidmenį humanitarnės pagalbos srityje, paremdama valdy, valdymo organus ir taip pat prisimdama lyderio vaidmenį vietoje. Mes galime kurti komandas, grupės, kurios e, padės žmonėms vietoje, e, bandant e, susitvarkyti, susidoroti su tokiamis krizėmis. Prašau atsakymas. Pritariu jūsų nuomoniai, to tikrai mums labai reikia. Ir iš Pasaulio banko kolegų girdžiu, kad nėra aišku, kaip yra kuriama vyriausybė, kaip ji sugeba susitvarkyti su situacija. Na, jie daro viską, ką gali ir tai tikrai nėra vyriausybė, kuri turi ilgą institucijų kūrimo istoriją. Tiesiog tai yra naujai būriama vyriausybė ir tai yra, na, aišku, labai sudėtingas momentas. Na, o kitas dalykas, kaip galime atverti galimybes privataus sektoriaus veiksmams. Nes jeigu pasikliausime tik tais viešuoju sektoriumi, tik tai tarptautinė parama, tuomet nesugebėsime atkurti Haičio. Tas procesas bus kur kas sudėtingesnis ir sunkesnis. Taigi perinant prie atkūrimo, atstatymo stadijos, labai svarbu sukurti galimybės verslo įmonėms, kad jos sugrįžtų ir yra tam tikrų padrasinančių veiksmų e, šią linkme, tam, kad na, tos verslo įmonės nebūtų nušluotos, nes jeigu atsi, atsi, atsiras darbo, tuomet atsiras ir kitų pozityvių dalykų ir bus galima lengviau atgaivinti privatojį sektorių. Ir aš nekalbu taip dėl to, kad aš, na, kaip ir nuneigiu viešojo sektoriaus darbą, jokių būdų. Nes pastaruoju metu tai buvo ta, ta na, švieselė nedidelė įsižiebusi Haityje. Kalbėtoja nutraukiama. Tolesnis klausimas. Na, aš norėčiau akcentuoti štai ką. Kalba eina apie paramą žmonėms vietoje. Apie paramą valdžios institucijoms, valdžios institucijoms, kurias pripažįsta tie žmonės. Ir mes e, na, norime teikti paramą tam, kad būtų jaučiamas e, lyderiavimas. Atsakymas. Na, teisinga mintis šiuo metu, kai instituciniai gebėjimai yra gan silpni. Žinoma, be tokios paramos valstybei bus labai sudėtinga atsistoti ant kojų ir tai bus nelengva tą padaryti, bet jeigu nebus lyderiavimo, bus dar sunkiau. Na, o dabar žodis. Suteikiamas aplinkosaugos komiteto kolegoms Edita Strėja. Ačiū, ponė pirmininkė, paskirtojo komisarė. Norėčiau sugrįžti prie gaivalinių nelaimių klausimo. Europos teritorijoje, kai jūs kalbėjote apie gaivalinių nelaimių prevenciją arba žmogaus sukeltų nelaimių prevenciją, Europos komisijos pareiškime yra teigiama, kad bus ieškoma konkrečių e, veiksmų siekiant kovoti su miškų gaisrais. Ar tai reiškia, kad Europos komisija ketina siūlyti direktyvą dėl kovos su miškų gaisrais. E, Europos parlamentas prašė, kad komisija tokią direktyvą parengtų 2006 metų rezoliucijoje. Ar bus parengta ši direktyva tokia, kokia jo egzistuoja potvinių e, atveju? Dvi minutės jums, ponė, atsakymai. Kiek suprantu, vyksta darbas e, kovos su miškų gaisrais srityje vystoma bendradarbiavimo, bendradarbiavimo ir žemės ūkio srityse. Nežinau, kiek tas darbas yra pažengęs. Ir, na, jeigu pažvelgtumėme į, į potvinius ir bandymas parengti direktyvą kovai su tokiu labai plačiu reiškiniu, aišku, būtų naudinga. O tikrai dabar galiu labai trumpai atsakyti man dar reikia laiko susipažinti su situacija, kažką esu apie tai girdėjusi, bet šiandieną tikrai negaliu pasakyti jums taip arba ne. Ir pažadu, kad atsakysiu, kai tik tai daugiau turėsiu informacijos. Prašau, tolesnis klausimas. Ačiū. Aš taip pat norėčiau sužinoti daugiau apie Europos parlamento dar vieną pateiktą rekomendaciją, būtent dėl sausrų ir dikumėjimo bei e, potvinių monitoringo centro įsteigimo. Ar jūsų manimų būtų reikalingas toks gaivalinių nelaimių stebėsenos centro įsteigimas? Tokiu būdu būtų galima laiku sureaguoti ir prevencija būtų savalaikiškesnė. Prašau atsakymas. Žinoma, tai būtų labai naudinga, aišku, reikia išsiaiškinti, kur egzistuoja tos problemos ir na, tikrai centro įsteigimas leistų e, geriau valdyti informaciją, kuo daugiau tos informacijos turėsime, tuo geriau būsime pasirengę, tuo geriau galėsime sureaguoti ir pigiau tai kainuos mūsų žmonėms, e, turiuomenyje ir kainą gyvybėmis ir finansinę kainą. Dabar perėsime prie antro, antrojo spontaniškų pasisakymų raundo. Klausimai, kuriuos kurie bus užduodami, kalbant apie humanitarinę erdvę ir tarptautinę teisę humanitarinės pagalbos rytyje. Ponas Mičel, EPP vardu. Um, Noriu paklausti paskirtosios kandidatės į komisarės, ką jos manimo būtų galima padaryti, sustiprinant tarptautinį baudžiamųjų bylų teismą. Pavyzdžiui, valstybių vadovai, vyriausybių vadovai, kurie aiškiai pažeidžia tarptautinę teisę, ką būtų galima padaryti, sustiprinant šį teismą, kad būtų galima iš tikrųjų patraukti ir atsakomybin. Paskirtojo kandidatės. Bijau, kad čia eina kalba apie tą sritį, kuri humanitarnės pagalbos požio taško, būtent dėl neutralumo principo paisimo. Aš galvočiau čia apie Sudaną ir apie tarptautinio baudžiamųjų bylų teismo bandymą įvykdyti e, ten savo sprendimus taikyti. Aš manau, kad būtent iš humanitarnės pagalbos požio taško Sudanas yra politinis klausimas, kuris uh, nepatektų į jų klausimų ratą. Man atrodo, kad ponia Ašton būtų tinkamesnis asmuo, kuriam reikėtų užduoti šį klausimą. Ducking, I, I okay, is... Aš nenoriu atmesti to klausimą, tiesiog aš manau, kad jį būtų tinkamesnė. Gerai, Rosalem. Ačiū. Kaip jūs numatote uh, tobulinti, gerinti humanitarnės erdvės gynimą, ypač peržinti Europos konsenso dėl humanitarnės pagalbos, kas bus daroma Ispanijai pirmininkaujant. The, uh, with, uh, this... Kaip jau mes kalbėjome ir pirmai, um, peržiūra jau uh, bus atliekama greitai ir tai bus puikia proga išryškinti tas rytis, kur reikia papildomo dėmesio, kur reikia papildomų mm, priemonių ar intensyvesnių priemonių konkrečioms rytims. Aš manau, kad čia svarbiausia mm, klausimai yra patys sudėtingiausi, būtent tai yra karinių ir civilinių veiksmų derinimas. Ir pirmininkaujantį Ispaniją manau, kad e, gerai, kad iškel šios klausimus ir jeigu yra kažkokių tai problemų, bus gerai, kad jos bus išryškintos. Merci. J'aimerais poser la question suivante à Madame la commissaire désignée. Euh, il y a quelques... Görens. Ačiū, aš noriu paklausti, prieš kelis metus Mienmaris neįleido humanitarnės pagalbos darbuotojų į savo e, valstybę po gaivalinės nelaimės. Aš suprantu, kad jūs labai atsargiai kalbate apie šias problemas, tačiau jūs turėsite galimybę um, peržiūrėti, e, įvertinti, kiek buvo prarasta gyvybių ir. Žodis komisariai, pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Vyk. Aišku, kad visuomet reikia konkrečiai vertinti kiekvieną atvejį. Reikia įvertinti aplinkybės, reikia priimti sprendimus, kurie geriausiai atitiktų e, aplinkybės. Šiuo atveju, na, tarkim, atsitrauksiu truputį iš šoną ir pasakysiu, e, tie vertinimai padaryti dėl tam tikrų priežasčių, nes būtent e, reikalingi labai griežti standartai, kad būtų galima pasitelkti karinės priemonės. Iš esmės turi būti kalbama apie nusikalstama tam tikrą situacijos pobūdį, kad to prireiktų. Taigi visų pirma reikia įvertinti aplinkybės ir reikia gerbti tuos principus, kuriuos, pagal kuriuos yra paremti humanitarnės pagalbos santykiai. Astas žaliųjų vardu. Ačiū. Savo įžanginėje kalboje jūs pareiškėte, kad kai eina kalba apie lytinę prievartą kaip karo priemonę ypatingų priemonių reikia ir aišku, kad tai mes matome, pavyzdžiui, Kongę kasdien. Kokiu priemoniu jūs ketinate imtis prieš Kongo valdžią, pavyzdžiui? Hence. Paskirtoji komisarė. Šiuo metu mes turime pasirūpinti, kad jeigu mes kažką darome, kad tarkim, jeigu pastatome stovyklą, mes pastatome ją taip, kad moterims nekiltų pavojus, pavyzdžiui, patirti lytinį smurtą, lytinį išnaudojimą. Um, ir kuomet mes kūrėme savo komunikavimo ir saugumo platformas, platformas visuomet turime turėti galvoje lyties aspektą, kad moteris nepatirtų pavojus. Taip pat mes bendraujame su jungtinėmis tautomis, būtent propaguodami tai, kad reikalinga daugiau dėmesio, daug griežčiau suformuluotų e, pozicijų iš visų pasaulio kampelių, iš visų e, lyderių, kad būtų aiškiai pasakyta, kad tie, kas yra ten vietoje. Karas. Pirmininkė nutraukė kalbėtojo. Atėjo karas. Um, Do you have the intention to impose sanctions on those countries? Ar jūs ketinate pritaikyti sankcijas toms valstybėms, toms vyriausybėms, kurios yra atsakingos už humanitarnės krizas, ar toms, kurios blokuoja humanitarnės pagalbos patekimą um, į tas valstybės, kur yra žmonės, kuriems reikalinga ta humanitarnė pagalba? My pagal mano postą būtent nėra to mano kompetencijos rytyje, būtent todėl, kad humanitarinė pagalba turi būti neutrali. Tačiau, kaip mes jau matėme, yra ypatingai, ekstre, ypatingai drastiškų piknaužiavimo atvejų. Ir tuomet ES neteiks humanitarinės pagalbos. Arba, pavyzdžiui, jeigu yra um, valstybė ypač pažydinė savo piliečių teises, tai ES neteiks tada pagalbos tokiai. Uh, šaliai. Labai svarbu, kad būtų būtent atsižvelgiama į tokias aplinkybės, primant politinius sprendimus. Dabar ketvirtas klausimo atsakymų raundas. Dabar klausimą užduos Šalgerens iš Aldė. Ačiū pirmininkė, aš noriu sugrįžti prie operatyvinio aspekto kurį ES turi užtikrinti, kai na kalba apie reagavimą humanitarnės krizės. Ar gerbiama komisarė numato propaguoti tam tikrą pasidalymą naštą ES viduje? Ar, tai yra, ar jūs ketinate paraginti visas valstybės narės prisidėti savo tinkamų indėlių, kad realiai būtų pasidalyta ta humanitarnės pagalbos teikimo našta tarp ES valstybių. Paskirtoji kandidatė. Žinoma, aš esu už pasidalymą naštą ir aš jau sakiau, kad čia aš matau aišku vaidmenį, kurį aš galėčiau suvaidinti propaguodama uh, daug aktyvesnį naujųjų e, šalių dalyvavimą. Aš esu iš vienos iš tokių naujų šalių, taigi aš manau, kad mano pareiga yra būtent um, pateikti mūsų šalių piliečiams daugiau informacijos, kodėl dar tai yra nepadaryta. Ir net jeigu mūsų finansinė padėtis yra sudėtinga, juk mes prisėmėm įsipareigojimus ir dar svarbiau, kad iš tikrųjų mums rūpi, kad tai būtų padaryta. Mums kaip europiečiams tai yra svarbu. Aš kol kas dar pakankamai nežinau, kaip komisija dirba su valstybėmis narėmis, propaguodama tokį valstybių narių dalyvavimą ir pasidalymą naštą, bet aš tikrai sieksiu tai išsiaiškinti kaip galima greičiau ir aš dirbsiu su atitinkamais komisarais, kurie atsakingi už tos klausimus per artimiausius metus. Svit. Ar turite papildomą klausimą, ponė Geriams? Ne, tuomet um, Brigit Šeiderstasam iš EPP. Labai ačiū. Gerbiama paskirtoji komisarė, tikrai labai įdomu su jumis diskutuoti ir tikiuosi, kad mes diskutuojame ne paskutinį kartą. Jūsų raštu atsakydama į klausimus sakėte, kad kokių pasiūlymų pateiks komisija. Uh, kada tai atsitiks. Na ir ar 2011 metais jau veiks tas savanoriškos pagalbos mechanizmas? Ar jūs optimistiškai vertinate tai? Ačiū. Na, aš tikrai esu optimistė, bet vis dėlto 2011 metai jau ne už kalnų. 2011 metai bus savanoriško darbo metai. Mes turėsime dirbti vadovaudamiesi Lisabono sutarties 214 straipsnio. Mes vienas dalykas turėsime atsižvelgti į biudžetą, o antras dalykas reikės atsižvelgti ir į to savanoriško darbo tikslus. Uh, Man atrodo, kad būtų labai nesažininga finansavimą perimti iš kitų biudžeto eilučių. Antra, reikėtų pagalvoti, kaip atrodys tas savanoriško darbo mechanizmas. Mes tikrai nenorime savanorių siūsti dirbti ten, kur reikia ypatingų pasirengimo sąlygų. Galėtume pagalvoti apie tokį pavyzdį kaip inžinieriai be sienų. Uh, Galbūt reikėtų galvoti apie to, tokį mechanizmą, į kurį galima būtų įtraukti kiek įmanoma daugiau savanorių be papildomų išlaidų. Na, galbūt aš esu optimistė dėl to, kad esu naujokė, bet vis dėlto manau, kad jeigu sutartyje yra toks straipsnis ir jeigu Mes 2011 metus paskelbėme savanoriškos veiklos metais, tai turime ir veikti, bet aišku, tam reikia finansavimo ir konkrečių tikslų. Papildomas klausimas. Kaip Jūs manate, ar bus sudėtingų diskusijų su valstybėmis narėmis? Gerbiama pasikartoja komisarė. Čia svarbiausia žodis yra savanoriškas volunteer. Taigi neprivalo čia veikloje dalyvauti visos valstybės narės. Viskas vyks savanoriškų pagrindų. Tas valstybės narės, kurios norės dalyvauti ir dalyvaus. Būtų labai keista, jeigu kalbėtumėm apie privalomą savanorišką darbą Taigi valstybės narės dalyvaus savanoriškų pagrindų. Ačiū toliau, ponas Kešman. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė Georgieva. Kaip žinia, šie klausimai yra skirti tam, kad mes galėtumėm įvertinti komisaro sugebėjimus. Prisipažinsiu, mane iš tikrųjų sužavėjo jūsų intelektas, kompetencija. Ir man atrodo, kad jūs esate puikus pavyzdys, kas yra politinis nuseklumas. Taigi aš nekelsiu jokių klausimų, man atrodo, kad mes turėtumėm nedalsdami pereiti prie jūsų patvirtinimo proceso. Ačiū. There were consensus. <laughs> okay. Na kągi, panašu, kad yra konsensusas. Dabar suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams. Visų pirma, pane Eleni Teokorasus iš EPP. Ačiū pirmininkė. Sako panetio Karus, aš irgi galiu pritarti ponui Kešmin, bet aš norėčiau dar pridurti štai, ką aš pasisakau prieš bet, karinę, prieš bet kokią karinę intervenciją. Uh, Galbūt niekada negalima bus išvesti jungtinių tautų pajėgų iš Haičio. Na bet jeigu bus sukurtas greito reagavimo padalinys, kuris turėtų greitai reaguoti krizės laikais, ištikus humanitarniai kriziai, pavyzdžiui, artimuosiuose rytuose, Libane, Šrilankoje ir taip toliau, tai tada galbūt nepakaks vien tik savanoriškų pagrindų dirbančių asmenų. Komisarė. Komisaras Barnie kalbėjo apie europinę pagalbą ir yra ketinama sukurti tokį padalinį, kurį sudarytų valstybių narių atstovai. Na, o visas spragas užkamšytų komisija, taigi ES kaip ta tokia. Man tai atrodo visai prasminga. Bet jeigu metų metus nieko nebuvo daroma, tai turėjo būti rimtų priežasčių, kodėl. Uh, Na ir visų pirma, aš norėčiau suprasti tas priežastis, kol jų nesuprantu, būtų neatsakinga reikšti savo konkrečią poziciją. Aš stebėsiu situaciją. Mes su baronienė Ašton jau kalbėjome apie tai, kad uh, klausimą reikia spręsti ir aš vėl su jumis susisieksiu, kai bus viskas aiškiau, kodėl nieko dar nebuvo daroma. Ar yra papildomų klausimų? Na, o lygi tol jūs ketinate kažkaip tai apsaugoti tuos savanorius, kurie patirs didelį pavojų, tarkim, ypač gazos ruožę? Kaip jūs galėtumėte į tai sureaguoti? Ačiū už šį klausimą. Neturiu informacijos šio klausimo. Žinau, kad jungtinėse tautose yra lese pase. Jūs, kai kuriuose šalise tai yra tikrai labai naudingas dokumentas. Na, aš nežinau, kokius pasus turėtų turėti humanitarnės pagalbos darbuotojai, kai turėsiu daugiau informacijos apie šį klausimą, tuomet su jumis susisieksiu. Pane Toja, prašom. Gerbiama paskirtoji komisarė, jūs kalbėjote apie katastrofas, taip pat apie prevenciją. Mano klausimas bus susijęs su prevencija. Galbūt reikėtų pagalvoti apie gaivalinių nelaimių, žmonių sukeltų nelaimių prevencija. Tarkim, Afrikoje ir kitose besivystančiose ir įvairiose besivystančiose šalise tai tiesiog dinksta dirbdam, dirbamos žemės plotai. Dėl to taip pat labai kenčia žmonės, ką jūs skatinate daryti, spręsdama šią problemą. Ačiū. Šis klausimas yra susijęs su katastrofų priežastimis ir vystimusi, kuris e, situaciją gali arba išspręsti, pagerinti arba dar labiau pabloginti. Ką aš galiu padaryti? Aš galiu pasakyti, kad bendradarbiausiu su komisaru atsakingu už vystimasi. Uh, Mes apmastysime įvairias vystimosi strategijas, įvertinsime įvairias pasiekmes, ekologinį, ekologiją, jos įtaka gyventojams. Tai nėra griežtai mano kompetencijos klausimas. Diskutuosiu su kitais kolegomis komisarais, ypač su komisaru atsakingu už plėtrą, ir tai bus vienas iš svarbiausių klausimų. Tai bus tikrai svarbus klausimas. Ar turite papildomą klausimą? Taip. Norėčiau Jūs paraginti, padrasinti, ne tik griežtai laikyti savo kompetencijos ribų, bent jau kalbant apie bendradarbiavimą. Te, kelkite tuos klausimus, kurie ir nepatenka jūsų kompetencijos rytį. Nes tam tai yra labai reikalinga. Dabar žmogau, e, moterų teisės e, humanitarinė prasme. Labai sunku užtikrinti tas e, moterų teisės, ypatingai kai reikia kištis skubos tvarka, imtis veiksmų skubos tvarka. Na, kodėl aš skiriu dėmesį atsakomybės ribų apibrėžimui? Dėl to, kad nenorėčiau sukurti įspūdžio, kad komunitarnės pagalbos portfelis būtų formuojamas taip, kad, na, tie ištekliai nebūtų nukreipti iš tų sričių, kur, kurie yra reikalingi. Labai svarbu, kad būtų užkesti, užkestas kelias tiems veiksniams, kurie galiausiai priveda prie nelaimės. Ačiū. Kristian Prede, EPP frakcijos atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu užduoti Jums klausimą dėl humanitarnės pagalbos papildomumo europinių lygmenių ir nacionalinių lygmenių. Nes visų pirma, norėčiau paklausti, kokia būtų jūsų nuomonė dėl dabartinės situacijos. Kitaip tariant, jūsų manimo, kiek yra nuoseklumo a, tarp politikos europinių ir nacionalinių lygmenių. Antras dalykas, norėčiau pasiteirauti pagal jūsų nuomonę, kokią didžiausią pridinę vertę suteikia Europa? Ką Europa gali padaryti tokio vertingo šiuo lygmeniu? O paskirtoji kandidatė į komisarės. Pastaruosius metus buvo padaryta pažangos e, koordinavimo srityje, ypatingai per akros susitarimą. E, yra dar ir kitų susitarimų. Ir uh, ta pažanga leidžia taikyti tam tikrus reikalavimus ir matmenis, kuriuos siūlo šalis partnerės e, besivystančių valstybių pasaulyje, besivystančių šalių atžvilgių. Taip pat labai svarbu įvertinti, ką šalis donorės siūlo Ir Europa visuomet buvo stipriausia ir labiausiai matoma vystomo bendradarbiavimo vystomosios pagalbos rytyje. Ir per tą matomumą Europa padarė didelę įtaką, pavyzdžiui, netgi pasaulio bankui ir kitoms organizacijoms. Ir kur, mano manimu, būtų tas komparatyvinis lyginamasis privalumas? Pirmiausia, Europa skiria labai daug dėmesio įvairoviai ir socialiniai įtraukčiai, kalbant apie moteris ir vystomai bendradarbiavimą, privataus sektoriaus vystimą, smulkų verslą. Na ir europiečiai taip pat e, nus, suteikė, Europa suteikė galimybės pradėti verslą e, besivystančiose valstybėse. Ir aplinkosaugos srityje tikrai niekas tiek daug nenuveikė darbų, kiek ES tam, kad aplinkosaugos matmuo atsispindėtų vystomajame bendradarbiavime. Taigi, aš manau, kad Europa tikrai vertybių lygmenių padarė labai daug e, vystomajam bendradarbiavimui. Ar turite tolesnį klausimą, ponia Preda? Preda. Sakėte puikiai mano klausimą. We, we now have the um, participating committee. E, dar vienas e, komitetas, užsienio reikalų komitetas dalyvauja klausimuose. Jam atstovauja vicepirmininkas Dominik Budys, prašau. Merci, Ačiū pirmininkė. Gerbiamą paskirtojų kandidatį komisarės, jūs atsakėte į klausimą dėl dabartinės situacijos gazoje. Aš pasižymėjau jūsų atsakymą, tačiau aš norėčiau sugrįžti prie jo. Tačiau, nes dėja, ta tragedija tęsiasi jau taip ilgai ir panašu, kad situacija dar pablogės gan greitai. Kaip jūs žinote, eina kalba apie tai, kad Egiptas nusprendė uždaryti e, požeminį tunelį į gazos ruožą ir daugiau kaip milijonas žmonių atsidurs visiškos izolacijos situacija. Tiekimas nebe, ne, nevyksta per Izraelį, nebegalės vykti ir požeminių tunelių iš Egipto. Taigi, tokioje situacijoje, kokių skubių iniciatyvų jūs numatote imtis, kad ši humanitarinė krizė, kuri jau tęsiasi taip ilgai, nevirstų nauja katastrofa? Dvi minutės atsakymai, prašau. Čia yra daug klausimų, daug problemų. E, už, už, sprendžiant kurias. E, komisaras atsakingas už vystomą bendradarbiavimą ir už humanitarnę pagalbą negali atsakyti, reiks platesnio komisaro bendradarbiavimo. Ir aš manau, kad reikalinga imtis politinės iniciatyvos, o su kolegomis detaliai apie tai kalbėjausi ir jų nuomonė iš humanitarnės perspektyvos kyla na, pagrindinė problema - prieigos, patekimo problema. Ir jeigu nebus užtikrinta prieiga, tuomet susidursime su didžiulė problema ir vargas užgrius daug žmonių. Na ir aš mielai išsakyčiau savo nuomonę bet kažin ar aš viena galėčiau išspręsti tokio masto problemą, problemą, kuri yra jau užsitęsusi, vyksta jau kelis dešimtmečius ir tai yra dviejų tautų pasitikėjimo problema. Ir aš tikrai pasirūpinsiu, pasirūpinsiu kad ta problema būtų įtraukiama į darbo tvarkę, kai vyks diskusijos e, tarp RELEX komisarų, užsienio santykių, šalies santykių komisarų ar būtų tolesnis klausimas? Jūs tik pasakėte, kad tokia, e, kai yra skubi e, situacija, ES gali panaudoti tam tikras e, juridinės priemonės numatytas sutartise, sudarytose tarp ES ir tos ar kitos valstybės. Taigi, kokiu mastu ES galėtų panaudoti tokius svertus su Izraeliu dėl gazos, kad būtų galima užsitikrinti būtent tą teisę patekti į gazos ruožą, apie ką jūs tik kalbėjote? I, I have followed up this. Uh... Prašau atsakymas. Aš kaip pilietis, kaip pilietė suvokiu, kad tai yra labai svarbi problema. Ir man susidarė įspūdis, kad ES nuosekliai laikosi savo pozicijos, bet kita vertus matau, kad reikia siekti rezultatų, reikia padaryti poveikį Na ir ne, tai nereiškia, kad ES neturi nuomonės, pozicijos, bet man reiks pasidomėti, kiek yra mūsų priemonės naudojamos. Tai yra man nauja tema. Aš su tais komisarais, kurie yra, at, ir ypatingai su baronienė Ashton, kitais atsakingais komisarais spręsiu šį klausimą, ar yra yra kokių tai priemonių, kurių nepanaudojame, nepanaudojame ir kurias būtų galima panaudoti. Ir gavusi tokią informaciją, aš ją jums būtinai perduosiu. Dabar periname prie tolesnių klausimų, politinių frakcijų klausimų, kuriuos esu gavusi raštu ir perskaitysiu. pusantros minutės yra skiriama atsakymui į kiekvieną klausimą. Pirmasis klausimas. Kai kurios valstybės akivaizdžiai šantažuoja tarptautinę bendruomenę. Nu, nustekena savo visuomenę, kad gautų pagalbos. Pavyzdžiui, Etijopija, Etijopijos atveju, ką būtų galima padaryti. Pusantros minutės, ponė komisarė. Labai sudėtingas klausimas. tikrai labai sudėtingas klausimas, nes kelia moralinė, moralinės dilemos tam tikrus aspektus, ką, ką daryti, kai yra piknaudžiaujama piliečiais. Ir kai tie piliečiai tikrai matome, kad kenčia. Na, aš manau, kad mes labai kruopšiai, rūpestingai turime teikti paramą tiems, kurie kuriems ji yra reikalinga ne vyriausybei, o žmonėms, e, kuriems ji reikalinga ir negailestingai žiniasklaidoje parodyti, ką daro tos vyriausybės. Nebūtinai jos mūsų klausysis, bet tarptautinė bendruomenė turi vieną aiškę galimybę. Jeigu yra pažeidžiamos tarptautinės humanitarnės teisės nuostatos, tuomet humanitarnė pagalba neteikiama. Kartais toms valstybėms nerūpi kartais jiems staiga pradeda rūpėti, nes staiga dėl kažkokių priežasčių pasikeičia jų aplinkybės. Ir aš manau, kad na, tiek mes matyti ir galime tą padaryti tokiais atvejais. Antrasis klausimas. Kaip jūs pasirūpinsite, kad humanitarnė pagalba būtų griežtai autonomiška? kai skiriama ir tai nebūtų krizių valdymo priemonė ar užsienio politikos priemonė, kad ji netaptų. Vienas pirmųjų dalykų, ką, pa, ką pasakė kolegos ECO generalinėme direktorate, kad pasirūpinkite, kad humanitarnės pagalbos ištekliai ir civilinė sauga nebūtų sujungta ar apjungta su kažkokia tai kita sritimi, nes kalba eina apie pinigus lėšas, kurios skiriamo žmonėms, kurie na, nieko neturi. Ir mano manimu, tai yra šventas biudžetas, ne, neliečiamas biudžetas. Ir aš tas, tuos du biudžetus laikyčiau atskirus. Ir jeigu atsirastų naujų civilinės saugos priemonių, tas, ta, ta naujoji priemonė turi būti atskiriama nuo humanitarnės pagalbos biudžeto. Mm. Kokių variantų matote, e, kaip būtų galima panaudoti novatoriškus išteklius? Ar pritarėte parlamento siekiui skirti papildomą finansavimą humanitarnės pagalbos e, biudžetui? Vienas pirmųjų dalykų, ką padarysiu, susisiekti su vystomo bendradarbiavimo komisaru tam, kad būtų įgyvendinti įsipareigojimai vystomo bendradarbiavimo srityje, nes tuo met bus daugiau skiriama išteklių ir humanitarniai pagalbai, ir vystomai pagalbai. Taigi, taip pat norėčiau dirbti ir su Europos parlamentu, ir su komisija bei taryba, tam, kad realistiškai įvertintumėme poreikius. Jeigu 9 iš 10, per 9 iš 10 metų turime iš rezervų imti lėšas humanitarniai pagalbai skirti, tai reiškia, kad tos nelaimės yra didesnio masto šiuo mestu ir reikia permastyti tuos dalykus. Aš suprantu, kad yra didžiulė išteklių konkurencija ir visi turi labai atsakingai ir atidžiai tuos išteklius naudoti. Bet jeigu gaivalinių nelaimių, karų skaičius trigubai yra išaugęs, taigi ir tų pažeidžiamų žmonių yra trigubai daugiau. Ir taip pat žmonių apskritai yra daugiau, nes yra išaugęs gyventojų skaičius. Ir per ateinančius dešimt metų dviem milijardais išauks žmonių skaičius, kai kurie gyvens tose valstybėse, kurios neblogai laikosi, o kiti gyvens tose, kur vyroja chaosas. Taigi tokia yra tendencija, reikia su ją kažkaip susigyventi. Kita vertus, aš tikrai tikiu inovacijomis, kūrybingumu, kaip būtų galima gauti finansavimą, e, kaštų prasme racionaliausiai tam, kad problemos būtų išspręstos. Ir galiu pateikti pavyzdį dėl draudimo. Priminkė dėja, pavyzdžio neišklausysime turime judėti į priekį. Dar vienas klausimas. Ar paskirtoji komisarė ketina plačiau pakomentuoti savo vaidmenį tarptautinio bendradarbiavimo srityje ir kaip jos vaidmuo bus susijęs su kitų dviejų komisarų, pono Pibalgso ir ponios Ashton e, portfeliais. Ir dar vienas panašus klausimas. Parlamentas dažnai yra kritikuojamas dėl to, kad domėsi tik, tai savo, tik tai savo įgaliojimais. Pone Ashton, komisaras Degucht vyko į Haiti ir dėl to kilo samyšio. Samyšis. Ar yra aišku, kas komisijo daro ką ir ar galite prisimti visišką atsakomybę, tokią, kokią jūs suprantate, kaip ją suprantate už humanitarinius reikalus, ar jūs tiesiog ketinate būti baronienės aštin pavaduotoje? Okay, let me, let me take the, the uh, question that is easiest to answer. Pabandysiu pradėti nuo lengviau atsakomo klausimo. Aš esu humanitarinės pagalbos e, ir pagalbos e, nelaimių atveju komisarė būsiu. Taigi mes šiandien kalbame apie įvairias rytis, kuriuose tikrai turėsiu labai pasikliauti baraninę aštun, kad jį perdotų pagrindinę mintį, kad jį tarsi būtų garsintuvas gynybos, užsienio reikalų um, klausimų um, srityje tarsi būtų atstovų tvirtovė ES ir jeigu aš būčiau patvirtinta, aš būčiau human... komisarė atsakinga už humanitarinę pagalbą ir reakciją nelaimių atveju. Ir iš tikrųjų tai yra naujovė, mano postas yra nau... naujovė, taigi aš noriu pakartoti tai, nes manau, kad čia laikomasi tinkamo požiūrio. Ir aš taip suprantu, kad aš dirbsiu uh, tarptautinio bendradarbiavimo srityje tiek, kiek tai bus susijęs su mano pagrindinėmis atsakomybėmis ir kiek tai nesikirs su mano pagrindinėmis atsakomybėmis. Nes jeigu tik tai bus galvojama, kad aš nesu neutrali, nesu nepriklausoma, aš būsiu nenaudinga mūsų humanitarnės pagalbos darbuotojams. Taigi aš turiu ginti tą nepriklausomumo, neutralumo poziciją. Tačiau tuo pat metu, aišku, į komisiją ir į čia į parlamentą o, įnešti savo indėlį tiek, kiek aš galiu pagal savo atsakomybę, tiek, kiek tai yra susijęs su tarptautinė arena. Mano mm, būsimi buvę kolegos iš pasaulio banko dabar sako, kad turime problemų su trapiamis valstybėmis ir naujas pasaulio banko formas bus būtent skirtas trapioms valstybėms. Uh, Ir jau iš karto jie klausė, kiek mes galėsime būti partneriais, e, kiek mes galėsime dirbti kartu. Aš sakau, tikrai galėsime būti partneriais su, pavyzdžiui, DFIT ir tikrai dirbsime tarptautinio bendradarbiavimo srityse ypač šiais klausimais, ypač plėčiant regioninius veiksmus. Aš nespėjau pabaigti dėl Rusijos, pavyzdžiui, mes galime ištiesi ranką ir padėti tiems pagalbos teikėjams, kuriems reikalinga ją perduoti. Pirmininkė nutraukė komisarę. Dabar penktasis klausimų atsakymų raundas ir Norbert Neiser ir D frakcijos vardu užduos klausimą. Pozicinė. Ačiū pirmininkė. Dėl karinės ir civilinės pagalbos, o konkrečiai Afganistano. Sausio pabaigoje Londone įvyko konferencija, kurios metu buvo susitarta dėl naujos strategijos. Buvo sakyta, kad reikia daugiau civilinės ir humanitarinės pagalbos Afganistane. Na ir taip pat reikėtų pradėti Afganistano suvienimo, sutaikinimo procesą. Jungtinės tautos ir ES aktyviai veikia civilinės ir humanitarinės pagalbos rytie. Aš manau, kad tie veiksmai turėtų būti dar aktyvesni. Ar artimiausiame, ar jūs jau pagalvojate, kokių naujų idėjų neštės presdama būtent šias problemas? paskirtoji kandidatė į komisarės? That... Yra klausimų, kurie yra pakankamai aiškus. Pavyzdžiui, nepriimtina, kad kariškiai teiktų humanitarnę pagalbą tokiu būdu, kur labai aiškiai išnyktų riba tarp karinių veiksmų ir humanitarnės pagalbos. Pavyzdžiui, jeigu atvažiuoja kariniai, mm, kariniai karinės transporto priemonės ir mes sakome, tai reikės nu, nudažyti baltai, tai tada jų nesprogdins. Ne, tokie dalykai nepriimtini. Antras dalykas, jeigu humanitariniai darbuotojai prašo karinės pagalbos, tai taip, tokius dalykus reikia svarstyti, lėšas galima skirti. Ir po to, aišku, yra visas tas e, pasaulis tarptų dviejų dalykų, kur tikrai reikia labai atidžiai vertinti, kiek galima e, suteikti karinės pagalbos humanitariniams darbuotojams, kiek galima įtraukti karinės pajėgas. Aš suprantu, kodėl, pavyzdžiui, Afganistane kariams e, suteikiama galimybė pastatyti mokyklą, jie norėtų statyti tą mokyklą ir galbūt būtų tai vis labai naudinga vaikams vietoje ten. Tačiau tada iš vystamosios pagalbos pusės atvyksta irgi kažkokia komanda, kuri irgi pasiūlo kažką dėl tos mokyklos. Tai reikia klausti, kaip tada, ar iš tikrųjų čia viskas yra neutralu. Ir kai kalbėjau apie Ispanijos pirmininkavimą ir konsensuso dėl humanitarnės pagalbos tarpinio laiko tarp pežio. Aš manau, kad šios lausimus reikėtų um, įtraukti į bendras diskusijas ir padaryti reikiamas išvadas. Ar turite papildomą klausimą? Taip turiu. Vokietijoje, o ir kitose šalise nevyriausybinės organizacijos šiuo metu būtent ir kalba apie šią problemą. Jos nori, kad būtų aiškiai ir kategoriškai atskirta atskirti kariniai aspektai ir civiliniai aspektai, tiksliau išlaidos kariniams ir civiliniams tikslams, ką jūs ketinate daryti? Sinė. Paskirtuoju kandidatį į komisirės. Būtent aš tą norėjau pasakyti kad kartais gali atrodyti, kad galbūt tai yra geras dalykas, tačiau kita vertus kyla žmonėms rizika. Pavyzdžiui, tie uh, kariai, kurie padeda humanitariniams darbuotojams, e, tai yra taip, labai kilnų, jie padeda tiems humanitariniams darbuotojams, tačiau kita vertus humanitariniams darbuotojams kyla papildomas pavojus dėl to. Taigi labai svarbu galvoti apie tą e, šešėlinę zoną tarp to vieno varianto, kur ne, kariškiai nieko negali daryti, turi būti naudojama tik tai humanitarinė e, platforma ir kitas, ki, ki, kita pusė būtų, kur taip, kariniai e, elementai turi, bū, turi dalyvauti, jie turi užtikrinti eskortą ir taip toliau. Tačiau tarp tų dviejų kraštutinumų yra dar didelė erdvė, kur reikia labai uh, svarstyti tas galimybės, panes Rifler. Taip, aš norėčiau sugrįžti prie tų uh, vaikų ir moterų, kurie kasdien e, Kongė prievartavim patiria smurtą, smurtą ir e, labai svarbu galvoti apie prevencinį darbą. Ar jūs negalvojate, kad tuos nusikaltimus skatina dar e, valdžios nebaudžiamumas, kadangi dažniausiai tokius nusikaltimus, kuriuos anksčiau vykdė vien tik tai kariniai, dabar jau vykdo ir civiliniai elementai. Ar jūs galvojate, kad iš tikrųjų tai yra visiškai nebaudžiamas smurtas, ar, ar galima kažką tai padaryti tuo klausimu, ar jūs numatote? numatote kažką tai daryti? Paskirtojo kandidatė. Propagavimo darbas yra labai svarbus, bet vien jo nepakanka kas yra svarbu tokioje situacijoje, tarkim, jeigu yra tarptautinės pajėgos, jungtinės tautos ar kažkas, jos turi priva, privalo atsiskaityti jeigu šalies e, valdžia mm, ne, nežiūri to, ką daro jos pajėgos, tai negali būti lygiai tas pats ir iš tarptautinių e, struktūrų. Tikrai jos negali užmerkti akį tam, ką, kas, ką daro vietos struktūros. Dabar Veronik e, Dekaiser SRD frakcijos vardu. Ačiū, paskirtuoju kandidatė, aš norėjau klausti dėl gazos, bet jūs jau nekartą atsakėte mm, į tą klausimą ir net jeigu aš jį kitaip suformuluosiu, tai tikriausiai kitaip ir vis tiek neatsakysite į tą klausimą. Taigi tada apie kitą dalyką kalbėsiu. Mes labai vertiname jūsų patirtį pasaulio bankė ir iš tikrųjų jūsų atsakymą rodo, kad ta patirtis labai naudinga yra. Tačiau yra vienas dalykas kas mus neramina. Parlamentas nelabai palankiai vertina patikos fondo naudojimą. Ir iš tikrųjų yra galvojama apie tai, kad ne visuomet galima sukontroliuoti, kaip lėšos panaudojamos, kur nukeliauja Europos pagalbos pinigai. Dažnai viskas labai jodom aplinkybėm kažkur nukeliauja. Tai ką Jūs galvojate apie tą sukontroliavimą? Paskirtojų kandidatą na, bent jau kalbant apie Pasaulio banką, europiečiai yra labai matomi. Iš mūsų 24 valdybos narių turime, priklausomai nuo metų, aišku, turime apie 8, kartais 9 e, narius iš Europos. Tai yra labai stiprus balsas Pasaulio banko direktorių valdyboje. Ir iš tikrųjų Europa bendrai yra stambiausia Pasaulio banko akcininkė. Ir kuomet kalbėjausi su kolegomis, kad štai ketinu vykti į Briuselį, jie pasakė, na, nepamirškite Pasaulio banko sutarties nuostas, kad e, Pasaulio banko būstinė turi būti stambiausiais akcininkės teritorijoje, tai galbūt, sakau, vyručiais turėsit persikelti į Europą nes jis yra stambiausia akcininkė. Tačiau aš suprantu, ką jūs sakote. Taip, pinigai yra sudėti į bendrą krūvą ir taip yra ta instituc, instituciniai pajėgumai stiprinimai ir taip toliau. Tačiau ne tas pats, kaip yra, pavyzdžiui, Prancūzijos e, projektas ar panašiai su aiškia vėliava. Taip, aš sutinku, daug daugiau būtų galima padaryti informuojant žmonės, kur to, iš kur tie pinigai ateina. Pateiksiu pavyzdį, kai uh, dirbau Kinijoje, jie nuvežė mane į mokyklą, kurią finansavo Pasaulio bankas ir tuo metu, neprisimenu dabar, bet man atrodo, mm, dvišalių pagrindų taip pat parama teikia Vokietija. Taigi, o, o, ant mokyklos buvo didelė lentelė, parama teikia Pasaulio bankas ir Vokietijos KFC ar KV kažkas. Tai aš suprantu, kad galėtumėm padaryti kažką tai daug, daug daugiau, kad būtų pripažįstamas mūsų indėlis. Nes kitaip tikrai visuomenės palaikymo mes nesulauksime, jeigu žmonės nežinos to. Ar turite papildomą klausimą? Um, bum. Taip. Galbūt vis tik tai prie gazo sugrįšiu. Uh, tik kitaip. Turime tam tikrų priemonių, laikinojų priemonių. Pasaulio bankas yra pirmoje komandoje. Pusantrų metų tiesa prireikė, kad, to, kad skirta, pavyzdžiui, medikamentų pagalba atkeliautų. Taigi, mes labai džiaugiamės, kad jūs esate čia. Admittedly, we... Reikia pripažinti, pasaulio bankas labai konservatyviai vertina projektų rengimą ir gyvendinimą. Viena vertus, tikrai mums pavyko sėkmingai kovoti su korupcija, tikrai galiu didžiuotis tuo, ką pasiekė pasaulio bankas. Kita vertus, tai, rei, tai reiškia, kad reikia daugiau patikrinimų, daugiau kontrolės ir kartais tai lėtina mūsų veiksmus. Taigi reikia surasti būdų kažkaip, kaip tuos du dalykus suartinti, suderinti tarpusavyje. Aš sutinku su jumis. Dabar panas Mekilgaler, EPP vardu. Zakt. Ačiū. Jūs sakėte, kad humanitarinės pagalbos ir reakcijos į krizės rytyje jūs norite dirbti veiksmingai, norite bendradarbiauti su partneriais, pasirengti krizėms iš anksto. Jūs dirbote pasaulio banke. Taigi turite tarptautinės patirties. Kaip manote, kaip ES galėtų bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis? Jūs tengiatės nesusipriešinti su komisarais Ešton, Piebalks ir Degucht. Tačiau ar tie minėti kolegos elgsis lygiai taip pat jūsų atžvilgiu. Ačiū. Madame la komisarė Sinė. Paskirtoju kandidatė į komisarės. <laughs> um, obviously... Akivaizdu, kad labai rimtai vertinsiu šią pastabą. Tikrai mažiausiai, ko aš norėčiau, tai kad būčiau atribota nuo to, kas iš tikrųjų turėtų priklausyti mano atsakomybės e, sričiai. Aišku, atskaitomybė e, yra neatsiema nuo delegavimo. Na, aš manau, kad man turi būti suteikta galimybė atlikti savo darbą, jeigu yra man kažkas deleguojama, aišku. Bet e, ačiū už jūsų pastabą, tikrai labai rimtai ją atsižvelgsiu. Ačiū. Est-ce que vous savez, euh, follow-up question? Yeah. Ar turite papildomą klausimą? Zamabadė. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo su vyriausybėmis ir parlamentais, ar galime jūs tikėtis, kad jūs atvyksite Europos parlamento komitetus, kur mes bendradarbiaujame su Euromet, AKR šalimis? Tenerifeje vyks susitikimas su akar šalimis ir ten bus aptari, aptariama situacija Haityje. Ar jūs ten dalyvausite? Paskirtoja kandidatė į komisarės. Where... Tikrai būsiu ten, kur turėsiu būti. Tikrai galite pasikliauti tuo, kad labai rimtai žiūrėsiu į savo pareigas. Aš labai tikiu įtraukimu rankos ištiesimo. Aš manau, kad parlamentas yra iš tikrųjų piliečių balsas. Šioje salėje sėdi žmonių išrinkti atstovai. Taigi aš turiu būti atskaitinga jums ir taip pat turiu dirbti su partneriais. Aš turiu pripažinti, kad e, apie šios dalykus turiu daugiau dar e, sužinoti, pasiaiškinti. Aš turiu dar pasiaiškinti, kokią vertę duoda tokie įvairūs formai ir kokią vertę sutei, galėtų suteikti mano dalyvavimas juose. Bet tikrai savo dalyvavimą aš vertinsiu labai rimtai. Aš būsiu ten, kur turėsiu būti. The last question is for me. Paskutinis klausimas, Gay Mitchell. You, Ačiū pirmininkė, paskirtoji kandidatė, aš jums uždaviau pirmą klausimą ir dabar man ta, tenka garbė užduoti jums paskutinį klausimą. APP Krikščionių demokratų frakcijos koordinatorių vardu noriu pasveikinti jūsų puikiu šiandien pasirodymu. Tikrai mes jumis labai pasitikim ir kažkada mm, negalėjome patikėti, kad grius Berlyno siena, bet jį nugriuvo. Ir iš tikrųjų, kai kūrėme istoriją, turime pasitikėti. Mes atstovavome 500 milijonų žmonių. Galbūt iš tikrųjų tie 30 narių šio komiteto turės dirbti glaudžiau su jumis, jūs ir jūsų pareigūnai taip pat turės dirbti glaudžiau su mumis ir mes labai tikimės, kad galėsime su jumis visada susisiekti, kad galėsime su jumis glaudžiai bendarbiauti ir kad jūs su mumis glaudžiai bendarbiausite ir kad mes kartu tikrai užtikrinsime didžiulius pokyčius ateityje. Thank you. Ir turime papildomų klausimų dėl šio klausimų raundo ir aš juos perskaitysiu, nes manau, kad jūsų ši pastaba nebuvo skirta uh, atsakyti. Taip, nebuvo klausimo, nėra atsakymo. Gerai, tai tuomet perskaitysiu tuos klausimus, kuriuos pateikė frakcijos be humanitarnės pagalbos teisės jungtinių tautų at, lygmenių, ką, kokie be būtų mūsų geri ketinimai padėti labiausiai nu, nuskriaustiems, kad mes nieko nepadarysime, jeigu nebus užtikrinta prieiga prie jų, tai kad negalėsime pas juos patekti. Kaip jūs galite sureaguoti į šį klausimą? Dvi minutės. Na, aš bijau, kad atsakymas į šį klausimą yra toks, kad tikrai viskas bus sudėtinga. Tvari plėtra turėtų suteikti galimybę žmonėms pasirinkti, susikurti gerovę. Vyriausybės taip pat turėtų būti demokratiškos tik tokiais atvejais mes nepatirtumėm problemų susisiekdami su tai žmonėmis, kuriems reikia mūsų pagalbos. Man atrodo, kad mano kompetencijų portfelis yra glaudžiai susijęs su vystimosi portfeliu. Na ir aš tikrai esu pasirengusi padėti už vystimąsi atsakingą, kom, atsakingam komisarui. Tik tada, kai žmonės patys gali pasirinkti, kai veikia šalių ekonomika, mes galime išspręsti tas problemas, su kuriamis susidurėme šiandien. Labai ačiū. Sekretariatas man labai padeda, tikrai labai malonu iš sekretariato pusės, sako pirmininkė. Kągi, prieartėjame prie klausimo pabaigos. Norėčiau padėkoti visiems už klausimus, taip pat ir už atsakymus, kuriuos pateikėm paskirtoji komisarė. Gerbiama ponė Georgieva, jeigu norite, jūs galite išsakyti savo baigiamasias pastabas, jums suteikiamos penkios minutės. Gerbiama pirmininkė, turiu pasakyti, kad diskusija buvo labai vaisinga, na ir nelabai ką be galiu ir pridurti. Tiesiog norėčiau Jums padėkoti už suteiktą galimybę atsakyti į Jūsų pateiktus klausimus. Ačiū ir už Jūsų mintis, kurias užsirašiau. Tikrai yra labai ilgas jūsų minčių sąrašas. Tikrai nepamiršiu to, ką aptarėme šioje salėje. Na ir jums leidas. Kalbėsiu labai trumpai, nes aš jau labai daug piknaudžiavau jūsų gerumu ir viršiau man suteiktą laiką. Norėčiau išsakyti Vieną asmenį komentarą. Šiandien yra mano mamos 89-asis gimtadienis. Būtent šiandien. Na ir šiaip aš būčiau su ja, švešiu jos gimtadienį, bet šiandien esu su jumis. Na ir ką norėčiau pasakyti. Uh, Tiesiog norėčiau pasižadėti savo mamai. Mano mama visą laiką tikėjo Europą. Ji pergyveno antrąjį pasaulinį karą, Europos susiskaidimą, bet ji visą laiką tikėjo Europą. Na ir ji visą laiką norėjo, kad aš išmokčiau prancūzų kalbą, ko aš nepadariau. Taigi aš pažadu savo mamai. Jeigu aš būsiu patvirtinta komisare, išmoksiu kalbėti prancūziškai. Madame la commissaire désignée, que nous sommes nombreux. Gerbiama paskirtojo komisarė, uh, tikrai galiu patikinti Jūs, kad mūsų salėje daug norinčių Jums padėti šią kalbą išmokti. Dabar, prieš baigdama šį posėdį, noriu priminti koordinatoriams, kad klausimų įvertinimo posėdis įvyks 16.30. 30, uh, užda, šis posėdis bus už uždarų uh, durų. Posėdis baigtas ir geros pakatis visiems.